morning. Good morning. Everybody. Labas rytas visiems. Kolegos, laikas pradėti darbą, šiandien laukia ilgas posėdis. Sąrašas darbo atvarkėje ilgas ir iš ryto ar po pietų dirbsime. Taigi pradėkime darbą. 21 darbo tvarkės punktas. Pirmasis numatytas šiam rytui. Tai yra visuomenės galimybė susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Bet prieš tai dar norėčiau šį beitą pranešti. Pirmiausia, Libė posėdžių 2013 metams e, grafiko patvirtinimas koordinatoriai patvirtino 2013 metų Libė posėdžių kalendorių vakarykščiame posėdyje. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikysime jį patvirtintų. Dabar pranešėjų paskirimas Renata Zomer iš EPP frakcijos bus pranešėja dėl pranešimo dėl susitarimo tarp ES ir Turkijos dėl asmenų readmisijos, asmenų, kurie gyvena šaly, šalyje be leidimo. Dabar nuomonės referentų skirimai. Jens Rodė iš Alde frakcijos rengs nuomonę dėl pranešimo, dėl elektroninio identifikavimo paslaugų kalbant apie elektroninės sandorius vidaus rinkoje. Simonas Busutil, EPP koordinatorius, renks nuomonę dėl abipusės gynybos įgyvendinimo, pritaikant solidarumo straipsnį. Taigi, tokie būtų pirmininko pranešimai. Tikiuosi, komitetas jiems pritarė. Ir dabar periname prie 21 darbo atvarkės punkto. Parlamentas 2011 m. gruodžio mėnesį patvirtino pirmojo svarstymo poziciją dėl reglamento naujos redakcijos, dėl galimybės supažinti su dokumentais. Vyko keli trilogo posėdžiai, pirmininkaujant Danijai, gegužės mėnesį ir birželį 12 metų. nepaisant pranešėjo pastangų, pranešėjas yra ponas Kešmanas, ir Danijos pastangų vis tiek susitarimo pasiekti nepavyko. Taigi dabar žodį suteiksiu pranešėjui ponui Kešmenui, kuris su visais, su mumis pasidalins apie informaciją apie tai, kas, kas vyksta dabar trilogo procedūroje. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas kolegoms. Aš gal per ilgai nekalbėsiu, nes dauguma kolegų, kurie yra šešėliniai pranešėjai rengiant šį dokumentą, kur, kiti, kurie domisi ir taip atidžiai sekė procedūrą. Kaip jūs teisingai pasakėte, Danija pirmininkavusi valstybė buvo įgaliojo taryba ir mes pradėjome dėrėtis dėl dešimties punktų sąrašo. Aš ir dauguma kitų pranešėjų džiaugiamės Danijos pirmininkavusios valstybės požiūrių. Po to buvo suburtos rengimo, dokumentų rengimo grupės ir čia irgi kažkiek pažangos buvo pasiekta, tačiau galiausiai Danija prašė naujų įgaliojimų už tarybos ir taryba tų įgaliojimų Danijai nesuteikė. šiek tiek pasistumėjome dėl eilės klausimų ir aš juos aptarsiu. Mark Meis, mano geras bičiulis iš komisijos, tikiuosi asmeniškai to nepriims, nes tai nėra skirta jam asmeniškai, tačiau norėčiau pasakyti, kad jeigu ne komisija mums būtų pavykę susitarti su pirmininkavusią Daniją, ar tarybai būtų buvęs primtinas tas susitarimas, čia jau kitas reikalas. Ir turiu pasakyti, kad kai mes rengėme dokumentą ir bandėme sukurti rezoliuciją dėl kelių klausimų. Dokumento apibrėžimas, pakoreguojant komisijos pasiūlymą, jų apibrėžimas buvo siauresnis, dėl to nebuvo numatyta prieiga atitinkamoms asmenų grupėms. Na, o mes su taryba pasiūlėme savo apibrėžimą, tačiau komisija jį atmetė. Na ir pirmininkavusi valstybė jau net buvo pradėjusi dėrybas dėl tų klausimų. Na ir viešai norėčiau pareikšti, kaip esu pareiškęs ir anksčiau, aš parlamento vardu ir Danija taip pat pasakė komisijai, kad jeigu kils problemų dėl kokių tai klausimų, tuomet bus pradėtas redagavimas. Tačiau to, toje dokumentų rengimo redagavimo grupėje jok, jokių darbų nevyko. Ir žinau, kad mane tai šiek tiek stebina, nes komisija kažkaip labiau rezervuotai vertino galimybę susipažinti su dokumentais. Rezervuočiau nei aš ir dauguma mano kolegų. Uh, Na, po to tos dvi pozicijos kaip ir priartėjo ir aš čia pasitelksiu dabar savo užrašus. Pavyzdžiui, reglamento paskirties apibrėžimas, geros administravimo praktikos paminėjimas, paaiškinimas, kad valstybės narės nėra laikomas trečiosiomis šalimis. Mm, labai būčiau dėkingas, jeigu nebūtų kalbamasi man e, pristatant šį dokumentą. E, Aš mielai išklausyčiau ir kitų, jeigu jūs turite ką pasakyti. Pirmininkas, atsiprašau. Michaelas Cashmanas prašo dėmesio. Monika, ne, ne tau tai skyriau, bet tiesiog, kai kalbamas yra, ypatingai jeigu komitete yra nevyriausybinio organizacijų, piliečių atstovų, mes nekaip atrodome su tokiu darbu. Taigi, o man, pavyzdžiui, svarbu atstovauti tinkamai piliečiams. Taigi, paaiškinimas, kad valstybės narės nėra laikomos trečiosiomis šalimis, kai jų atstovai veikia kaip tarybos atstovai, primant e, sprendimus taryboje, taip pat iš plečiama prieptis įtraukiant visas ES institucijas, įskaitant agentūras, tarnybas ir taip toliau. Taip pat e, teisėkuros skaidrumo akcentavimas specialiajame straipsnėje, taip pat informacijos pareigūnų įvedimas ir galutiniai terminai dėl paraiškų apdorojimo. Dabar vienas dalykas, dėl kurio negalėjome susitarti, buvo valstybių narių veto teisė. Ir čia yra šiokios, šiokių tokių nesusipratimų. Danija teigia, kad jų manimų neturėtų būti numatyta veto galimybė valstybėms narėms, tačiau diskusijose buvo kalbama apie tai, kad jeigu, tarkim, taikomos kažkokios tai išlygos valstybė narė gali pritaikyti kokią tai nuostatą ar taisyklę egzistuojančią nacionalinėme įstatyme. Pagal reglamentą neatskleidimo taisyklė gali būti naudojama tik tai uh, darant nuorodą į reglamento ketvirtą arba devintąjį straipsnį. Norint įvesti tokią nuostatą, atsivers mūsų manimų galimybė ir atsiras tokių teisinių argumentų atmesti reglamento pritaikymą, ypač kalbant apie valstybių narių poziciją taryboje. Taip pat kilo problemų dėl teisinių patarimų, čia irgi nebuvo pasiekta pažangos, dabar dokumento apibrėžimas E, blokuojančių išlygų, prezumpcijų apibrėžimas, duomenų apsauga ir panašiai. Na ir galiausiai aš susitikau su Kipru, pirmininkaujančia valstybė, man padarė didžiulį įspūdį jų energija, entuzijazmas, sprendžiančio klausimus, tai buvo neoficialus susitikimas. Jie išreiškė norą tęsti darbą. Aš vis dar laukiu kai jie gaus oficial, oficialiuosius įgaliojimus iš tarybos, jeigu bus tai tie, tokie, tokie patys įgaliojimai kaip dešimties punktų planas, tuomet grįšime prie tos pačios pozicijos, kurioje buvome per redagavimo darbus. Taigi komisija turi pastumti reikalus į priekį ir aš manau, kad komisija blokuoja tarybos ir parlamento darbus ir galiausiai dėl to ir neįmanoma pasiekti sprendimo. Bet e, turiu vilties, tikiuosi, kad pasieksime pažangos pirmininkaujant Kiprui. Ne vien dėl to, kad jie ėmėsi iniciatyvos ir parodė noro spręsti šį klausimą. Tai tiek, pirmininkė, ačiū. Dėkoju. Dėkoju už apžvalgą, už visą atliktą darbą, pristatant dabar esamą padėtį šioje srityje. Išklausę pranešėjo pano Kešmano, dabar norėčiau paklausti, ar nėra norinčių pasisakyti. Ponas Kešminas dar kažką nori pridurti. Gal norėtumėte suteikti žodį pirmininkančiai valstybė, aš matau, kad yra atstovų. Ir galbūt komisija taip pat galėtų atsakyti į tuos e, klausimus, kuriuos aš jiems iškėliau. Kągi, pirmkančios valstybės atstovas. Can, can you introduce yourself, please? Gal galėtumėte prisistatyti? Štai matau komisijos atstovas, pirmininkaujančiosios valstybės narės atstovas, tarybos atstovas taip pat. Prašome prisistatyti. Ačiū pirmininkė. Aš Dionysis, mano pavardė Dionysis, aš esu atsakingas už šį dokumentų rinkinį. Ačiū už galimybę dalyvauti šiame posėdėje Atidžiai klausiausi pono Kašmano pristatymo. Keletą dalykų norėčiau pasakyti. Suprantama, tai svarbus klausimas, labai sudėtingas dokumentų rinkinys. Ir mes pasirengę nuolat bendradarbiauti su parlamentu, ypač su pranešėjų pono Kešmino. Mes šį, šią vasarą jau pradėjome neformalų bendradarbiavimą ir rengiamės dirbti taip ir toliau per kitas kelias savaitės. Suprantama, pirmininkaujant Danijai buvo atlikta daug darbo, buvo padaryta pažangos dėl tam tikrų klausimų ir ponas Kešminas tai puikiai pristatė. Yra šiek tiek nesutarimų dėl tam tikrų klausimų ir mes dirbsime kartu steng ir stengsime surasti pragmatinius sprendimus. Dar keletas dalykų dėl mūsų požiūrio. Mes remsimės tą pažangą, kuri jau buvo pasiekta ir norėtume padėkoti Danijos kolegoms už puikiai atliktą darbą. Toliau tęsime bendradarbiavimą ir su parlamentu, ir su valstybėmis narėmis, ir su komisija, ir su informacijos darbo grupe. Mes pasinaudosime pono Kešmeno pastabomis skirtomis komisijai. Na, iš pradinio bendradarbiavimo supratau, kad šiam dokumentui pilnai parengti reikia šiek tiek daugiau laiko. Ir reikia laiko, kad, būtume, kad galėtume surasti atitinkamus sprendimus ir kompromisus. Mes, pirmininkaujantis Kipras, e, dėkojame pranešėjai už bendradarbiavimą. Pasižymėjau, kad ponas Kešminas yra pasirengęs dirbti lankščiai, vedamas geros valios ir Esu įsitikinęs, kad mes išnaudosime visas galimybės. Dar apibendrindamas pasisakymą dėl šio dokumento pasakysiu, kad mūsų požiūris bus toks. Mes elgsimės atsargiai, pasitelksime graikų išmintį. Ačiū pirmininkaujančiai valstybė narė, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, prašome prisistatyti. Prašome įsijungti mikrofoną, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė, aš esu Žeraliu Gry, esu skaidrumo generalinio direktorato atstovas iš komisijos. Gerbiamas pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Danijai už visas įdėtas pastangas tam, kad šis sudėtingas dosie būtų išjudintas. Taip pat norėčiau prisidėti prie pagirų e, pirmininkaujančiam Kiprui už jų pastangas e, bandant daryti pažangą. Išklausome pono Kešmano pastabas ir ko gero šiandien nedėlėtų mums labai gilintis į šio dokumento subtilybės. Tik tai pasakysiu, kad e, ir jūs tikriausiai patys žinote, kad Komisija visada siekia kaip įmanoma geriausio sprendimo ieškoti, ypač tais atvejais, kai tai yra susijęs su piliečių apsauga. Taigi komisija tikrai pageidauja atitikti piliečių lūkesčius. Yra visus piliečių lūkesčius, visokio tipo piliečių lūkesčius. Kaip jūs ir žinote, mūsų institucijos kiekvieną dieną turi priimti sprendimus dėl vieno ar kito dokumento, vienos ar kitos informacijos publikavimo ir kas kartą mes susidurėme su sudėtingais sprendimais, todėl kad kas kartą reikia derinti skirtingus interesus. Komisija dės visas įmanomas pastangas tam, kad būtų pasiektas kaip įmanomas tobulesnis susitarimas. Visi kurie seka šį klausimą, šio klausimo pokyčius jau kurį laiką visose institucijose. E, tikrai gali pasakyti, kad mes dedame visas pastangas tam, kad kaip įmanoma geresnis ir tinkamesnis formuluotės būtų čia surastas. Komisijos pirminis pasiūlymas tikrai nebuvo, nėra ir nebus žingsnis atgal skaidrumo srityje. Mes jau tai esame aiškinę, tai yra esame pristatę šį požiūrį, esame išsakę savo motyvus bei argumentus. Mūsų pasiūlymas jurisprudencija perima e, praktiką, taip pat jame yra atsižvelgiama į piliečių interesus. Galime parodyti jums, pateikti pa konkrečių pavyzdžių ir galime jais pagrysti, kad tikrai tai nėra žingsnis atgal. Pakartosiu dar kartą šiuo metu, kurie pagal 1049 reglamentą publikuojami dokumentai, e, jiems taikomis yra taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir kriterijai, kaip ir mūsų dabar pristatomam dokumentui. Gal būtų dar pastabų ar suteikti žodį ponui Kešminui? Taip, ponia Kešminai. Visų pirma, Norėčiau užduoti klausimą pirmininkaujančiai valstybėje nariai. Ar jie teigia, kad šiuo metu nėra numatyta jokių trilogų? Ir ar numatytas toks trilogas? Deja, jums liko tik 3,5 mėnesio arba dar mažiau puikiai padirbėti pirmininkaujant tarybai pasiklausė savo gero draugo komisijos atstovo, kuris mm, iškalbingai pasiteisino, kodėl negalime pasiekti sprendimo. Deja, šiandien ne polemikai skirtais, skirtas laikas. Nesuprantu, kaip galima sakyti, kad tie, kurie puikiai supranta šią temą, galėtų pasakyti, kad komisija surado geriausias formuluotės, nes nevyriausybinės organizacijos tai neigia ir Europos ombudsmenas, ir domino apsaugos agentūra. Ir netgi yra iškelta teismo byla būtent todėl, kad e, buvo nesusipratimų dėl interpretavimo ir dėl to, kad piliečiams nesudaromos geriausios sąlygos. Labai atsargiai pasirinkti žodžiai teigiama, kad mes saugome savo, giname savo piliečius. Ir tai nurodyta ketvirto ir devinto straipsnio išimtyse. Jeigu reikėtų išsamei ginti piliečius, užtikrinti išorinį ir vidinį saugumą, tai ir komisija, ir taryba patvirtintų šią poziciją ir reikėtų bendrų taisyklių ir kiekviena institucija pripažintų tą klasifikavimą. O jeigu nėra bendrų taisyklių dėl klasifikavimo, tai esminiai interesai neužtikrinami. Jeigu komisija sako, kad tai yra pats geriausias nutarimas, tai bet pats geriausias nutarimas kam? Na, aš daug metų gyvenau iš anglų kalbos žinių ir dabartinės apibriežtį sumenkina prieigos prie dokumentų galimybės. Komisija teigė, kad mano pastebėjimai, šio ryto pastebėjimai, yra tik pastebėjimai taip. Ir kad ji, šie pastebėjimai gali būti vienpusiški. Taigi komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei nariai norėčiau pasakyti, kad parengsiu įvairių dokumentų, taip pat pirmininkaujantį valstybė nariai pateikė įvairių pasiūlymų projektų ir kolegos įsitikins, kad mano pastebėjimai yra pagrysti įrodymais. O jeigu tie įrodymai pasikeis arba man bus pateikti kiti įrodymai, aš pakeisiu savo nuostatas. Tai yra puikus dokumentų rinkinys ir puiku, kad mūsų parlamento dauguma nesumenkins dabartinių nuostatų dėl galimybės e, skaityti dokumentus, nes krizė plečiasi ir mums reikia žmonėms paaiškinti daugiau ir geriau, ką mes darome ES institucijose, o ne mažiau paaiškinti, nes jeigu mes užsidarysime, tai piliečiai vis dažniau nuo mūsų nusisuks. Ačiū pirmininkė ir ačiū kolegoms. Ačiū, ponė Kešminai, ponė Kikau. Ponas Kikau norėtų pasakyti, taigi suteiksiu jam žodį. Uh, o paskui suteiksiu žodį vėl jums. Nežinau, ar ponui Kešmenui reikės atsakyti į mano pasisakymą, atsiprašau, kad vėluoju. Nugirdau tik pokalbį, kuris vyko per paskutinės penkias minutės ir komisijos pasisakymas iš ties atrodė kaip iš sovietinių laikų. Mes pritarėme pranešėjui mane šiek tiek nuvylė vadinamosios pastabos, kurias išsakė įvairios institucijos, mums reikia pasiekti pažangos prie šio dokumento. Tai yra labai svarbus dokumentas. Europos žmonės turi didelių lūkesčių susijusių su šiuo dokumentu, todėl norėčiau ir aš, ir mano frakcija palaikyti poną Kešmeną ir norėčiau pasakyti, kad reikia pasiekti pažangos. Mes visi remiame jūs, ponė Cashman, kaip pranešėja, iš tiesų jau vilk, vilkinama šis klausimas per dėm ilgai. Pone Cashmanai, žodis jums. Na, aš nenorėčiau nustumti į, į šoną bičiulių iš Kipro, pirmininkančios valstybės atstovų, bet aš jiems klaus, jų klausiau, ar planuojami trilogo posėdžiai jų pirmininkavimo metu. Prašau, pirmininkantį valstybę. Ačiū. 3,5 mėnesio yra ilgas laikotarpis mano vertinimu. Tačiau mes planuojame štai kokius tolesnius žingsnius. Svarstame įvairius variantus, bandome surasti laiko ir turėdami atitinkamus faktus mes ir veiksime atitinkamai, ir netmetame galimybės surenkti neoficialius trilogo posėdžius kažkurio tai momentu ar kitokio panašaus formato susitikimus. Bet kol kas noriu pabrėžti, kad dabar tiesiog ieškome vietos ir laiko, kaip galėtumėme įsprausti tą klausimą ir konsultuojamės aktyviai su visais suinteresuotais partneriais. Pone Kešmenai, ar norėtumėte kažką pridurti, ne? Kągi, tuomet dėkoju, kad papasakote, kokia yra situacija. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Ta klausimą svarstysime pusva, likusį pusvalandį. 17 darbo tvarkės punktas. Dėl pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo ES. Pranešė ponia Monika Makovei. Tikriausiai žinote, kad tas klausimas, kurį svarstame, yra labai svarbus. Kalba eina apie nusikal... nusikaltelių pelną, o nusikaltimai globalizuotame pasaulyje daugiausiai yra susiję su pinigais. Pinigai, kurie keliauja visame pasaulyje. Kalba eina apie direktyvą, kurią pasiūlė Europos komisija dėl pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo ES. Ši iniciatyva yra labai sveikintina. Ir Europos komisija savo rezu... reaguoja į Europos parlamento rezoliuciją, kurią parlamentas patvirtino 11 metų spalio mėnesį. Ten buvo kalbama apie nusikal... organizuotus nusikaltimus. Na, o dabar komisija jau pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama uh, sustiprinti teisinį pagrindą, teisinio pagrindo efektyvumą ir numatyti naujas taisyklės dėl konfiskavimo, konfiskavimo dar nenuteisus, konfiskavimo iš trečiosios šalies, turto, kuris gali būti perkeliamas ar paslėpiamas užšaldimo, ar turto, kuris gali pradingti. Uh, Ir taip pat visos kitos nuostatos, kur kalbama apie tai, kad reikia kažkaip sutvarkyti pajamas iš nusikal... nusikaltimų ir taip pat kažkaip sutvarkyti tų užšaldyto turto problematiką, kad tas užšaldytas turtas būtų valdomas, kad jisai uh, nebūtų absoliučiai išimamas iš ekonominės veiklos. Taigi ponia Makovei yra pranešėja šiuo klausimu. Na ir dar turėsime šiandien nustatyti ir pakeitimų patikimo terminą. Taigi ponia Makovei. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, pono Kešmeno matau salėje nėra, tačiau aš asmeniškai jo atsiprašysiu. Taigi, ačiū už klausimo pristatymą. Aš irgi manau, kad e, labai svarbu stebėti, kaip keliauja pinigai, kurie gaunami iš nusikalstamos veikos. Tai yra svarbiau nei kažką nusiųsti į kalėjimą, ar į, nes e, finansiniai, tos, tie finansai galėtų užkirsti kelią tolesniai nusikalstamai veiklą veiklai ir taip pat e, tie pinigai nepateks į tą nusikalstamą nelegalią veiką, tai yra pinigų plovimo tą ratą. Kovo mėnesį komisija patvirtino savo siūlymą, čia yra numatomos minimalios taisyklės valstybėms narėms, kalbant dėl tokio turto užšaldimo ir konfiskavimo. Pirmiausia, per tiesiog, atliekant tiesioginį konfiskavimą, vertės konfiskavimą, išplėstą, pratestą konfiskavimą, konfiskavimą nenuteisus ir konfiskavimą iš trečiosios šalies. Aš iš principo pritariu komisijos pasiūlymams, norėčiau šiek tiek juos patobulinti. Tų minimalių taisyklių, minimalios taisyklės yra būtinos tam, kad būtų suderinti valstybių narių konfiskavimo ir užšaldimo planai, <clears throat> kad būtų užtikrinamas abipusis pasitikėjimas ir kad būtų sustiprinamas tarp valstybinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Mano tikslas yra sustiprinti sąlygas dėl konfiskavimo nenuteisus dar asmens, išplės, išplėsto konfiskavimo į trečiosios šalies turto konfiskavimo. Taip pat veiksmingiau užkirsti kelią iš nusikaltimų gautų pajamų naudojimui ir taip pat tų lėšų patekimui į nelegalią veiklą, tai yra pinigų plovimą. Taigi, konkrečiau kalbant, mano pasiūlymas dėl konfiskavimo dar nenuteisus asmens yra platesnis nei e, komisijos pasiūlyme. Tiesiog e, pajamos e, gali būti konfiskuojamos ir civilinėse bylose, jeigu buvo užsimta nusikalstama veika. Ir čia norėčiau visus informuoti, kad pagal žmogaus teisų teismo jurisprudencija yra žmogaus teisų teismo primtas sprendimas. Butleris prieš Junktinę karalystę, kur teigiama, kad konfiskavimas nenuteisus asmens civilinėje byloje atitinka Europos konvencijai, jeigu tą numato įstatymas. Jeigu pareiškėjui ieškovui padėjo advokatas ir jeigu buvo surinkti reikiami įrodymai teismui. Teismas teigia, kad tokios civilinės bylos patenka į valstybių narių teisę pritaikyti tokius įstatymus ir ga, numatoma galimybė naudoti tą turtą bendrojo intereso tikslais. Taigi, kai kurie kolegos kėlė atitinkamų klausimų ir dabar į tuos klausimus yra atsakyta pasitelkiant žmogaus teisų teismo jurisprudenciją. Na, o dėl konfiskavimo civilinėse bylose, jeigu buvo užsimta nusikalstama veika, Tai jau sėkmingai yra naudojama kai kuriuose valstybės narėse, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, Airijoje, Italijoje, Slovenijoje, Slovakijoje ir kitose. Taip pat Junktinėse valstijose, kur buvo pirmiausia pradėta tą daryti. Taip pat norėčiau iš pat pradžių pasakyti, kad e, tie pakeitimai, kuriuos esu numačiusi savo pranešimui, kad nereiktų jums siūlyti pakeitimų. Uh, esu numačiusi štai kokius pakeitimus. Pavyzdžiui, norėčiau atsiimti, tiksliau atsiimti penktąjį pakeitimą dėl direktyvos apriepties išplėtimo, įtraukiant baudžiamasias bylas, kurios kurių atvejo yra įmanoma maksimaliai vienerių metų įkalinimo bausmė. Ir paliksiu pirminį komisijos pasiūlymą, kur aprieptis apribojama tik tai, kalbant apie organizuotus nusikaltimus ir kitus nusikaltimus, kurie išvardinti 83 straipsnio pirmajame punkte. Dabar dar vienas pakeitimas, kurį siūlysiu. Atsiimsiu 12 ir 14 pakeitimus, kur kalbama apie išplėsto konfiskavimo neįtraukimą. Jeigu asmo yra išteisinamas baudžiamojoje byloje, tuomet žinoma nėra įmanoma konfiskuoti jo turto civilinėje byloje už, už, už nusikalstamą veiką. Taip pat teisė į advokatą, tai yra teisė numatyta konvencijoje, ta teisė bus vėl sugražinta į tekstą, pasitarus su komisija. Kiek suprantu, mes pas, pasirinksime tokią aiškesnę formuluotę - galimybė naudotis advokato paslaugomis, kas turi galimybę susimokėti puiku, jeigu ne, valstybės narės yra įpareigojamos suteikti advokatą nemokamai, netgi tuo atveju, jeigu aš, asmo neturi įplaukų. Jeigu neturi įplaukų, kaip sakiau, tuomet e, vis tiek jam suteikiama advokato paslauga. Dabar dėl terminų Aš manau, kad tai yra svarbus klausimas na, Europos parlamentui ir Libio komitetui. Taigi siūlyčiau, na, šiandien pristatau pranešimo projektą, spalio 9-ąją pakeitimų pateikimo terminas ir tikėtina, kad pakeitimus bus galima pristatyti vėliau, gal susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Orientacinis balsavimas galėtų įvykti Libi komiteto posėdėje, kuris įvyks 27 lapkričio dieną. Na ir dabar, bandant paspartinti procedūras, jau susitikau su šešėliniais pranešėjais vakar, posėdis buvo labai vaisingas. Ir manau, kad visi kartu patobulinsime tekstą, jis bus stipresnis. Dėkoju. You, Ačiū, ponė Makovein. O dabar prieš suteikdami žodį nariams, suteiksime žodį institucijų atstovams, gal komisijos atstovas norėtų pasisakyti, o po to suteiksime žodį pirmininkaujančios valstybės narys atstovui. Matau, kad yra ir parlamento narių norinčių pasisakyti, taigi pirmiausia, žodis ponui Prive. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų komiteto paramą šiam dokumentui. Taip pat ačiū pranešėjai poniai Makoviai už pranešimą dėl komisijos dokumento, dėl e, lėšų išaldymo ir konfiskavimo. Europos Parlamentas taip pat prane, parengė pranešimus dėl organizuoto nusikaltimų ir mes pritarėme pranešėjai, kad iš ties reikia skubiai priimti sprendimą dėl šio pasiūlymo. Džiaugiuosi, kad pranešimo projekte teigiama, kad reikia stiprinti teisinės sistemos efektyvumą ir esame pasirengę e, e, peržiūrėti įvairius, pritarėme pranešėjos pakeitimams Taip pat norėtume paminėti keletą dalykų, kuriuos galbūt reikėtų apsvarstyti. Pirmiausia, tai yra ketvirtame pakeitime siūloma sistema, kaip konfiskuoti be, teis, be teismo, tuo metu, kai nėra teismo proceso. Mes taip pat mes numatome tokias procedūras tik labai ypatingais atvejais, kai negalima vykdyti teisingumą arba kai negalima jo tęsti. Ketvirtame pakeitime e, yra šiek tiek e, išplečiama mūsų pasiūlymo taikymos rytis. Taip pat leidžiama atlikti konfiskavimą visais atvejais, kai turtas buvo perleistas už mažesnę nei rinkos vertę ir tai pažeidžia bonafide trečių šalių teises, siūlomos papildomos sąlygos, kad trečioj, jeigu trečioji šalis žinojo, kad tas turtas buvo įgytas iš nusikalstamos veiklos ir galiausiai džiaugiamės 24 pakeitimo kuriame teigiama, kad turtas turėjo būti konfiskuotas nedelisant. Dėl 25 pakeitimo nepritarėme, nes teigiama, kad teisminės institucijos, dėl šio pasiūlymo teisminės institucijos gali atidėti konfiskavimą. Mes turime bejonių dėl šių trijų pasiūlymų pakeitimų bet suprantama, tai niekiek nesumenkina viso dokumento vertės. Tik norėtume paprašyti jūs elgtis atsargiau, e, šiek, nes teisiškai tai yra labai jautris rytis ir pasistengti, kad būtų kuo mažiau teisminių procesų dėl šio naujo teisės akto. Dėl penkto pakeitimo. Iš tikrųjų, ES kompetencija dėl uh, ES veikimo sutarties 83 straipsnio yra apribota. Taigi šis konfiskavimas e, taip pat turi būti įtrauktas į rimtų nusikalstamų veikų sąrašą. Džiaugiamės, kad šiuo met, kad dabar tai yra nurodyta ES teigimo sutartyje. Dėkuoju, gal pirmininkaujanti valstybė narė norėtų pasisakyti prieš suteikiant žodį nariams. Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį nariams, kurie užsirašė ir pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Borselino. Grazie, Presidente. Devo dire intanto che ho salutato. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Labai palankiai žiūrėčiau į parlamento ir tarybos reglamento uh, projektą. Mes tikrai jau ilgą laiką nekantrai laukiame, kadagi pagaliau bus patvirtintas šis dokumento projektas ir kada jis pagaliau taps naudojamu, praktiškai pritaikomu. Nusikaltimo, nusikaltimų pelno konfiskavimas turėtų pakirsti nusikalstamumo pagrindus. Taip pat tai turėtų e, atkurti bendruomeniai, visuomeniai sukeltą žalą, ypač krizės laikotarpiu tai turėtų būti aktualu. Aš labai palankiai žiūriu į nuomonės projektą. Taip pat pritarčiau, tikrai vis, visapusiškai pritarčiau E, ponios Makovėjų požiūrį ir man atrodo, kad jos pasirinkta pozicija yra labai drasi. Juo labiau, kad čia yra tokia sudėtinga sritis, e, bandoma supaprastinti. Tikrai komisijos tekstas buvo toks labai sudėtingas, kompleksiškas, e, sunkiai virškinamas, bet kita vertus labai svarbu yra praktiškai pritaikyti tokią, tokį teisės aktą, todėl jis turi būti kaip įmanoma iškesnis ir paprastesnis. Kuo daugiau stengiamės apriepti, tuo didesnė tikimybė yra pasimesti. Man atrodo, penktasis pakeitimas tik tai sustiprina nuomonę. Aš pasakysiu, jog ir toliau pasisakysiu už šią koncepciją, koncepciją kuri yra siūloma penktame pakeitime. Čia yra kvalifikacijų sąrašas išbraukiamas, tiksliau siūlomas išbraukti. Komisija sako, kad e, sąrašas turėtų išlikti. Tačiau kita vertus, jeigu jau e, baudžiamuosius e, jeigu baudžiama kvalifikaciją, taip sakant, nusikaltimų kvalifikavimą e, liesime, tai nereikėtų pamiršti, kad e, daug kas gali nuo to pasikeisti. Ponios e, Makovėjo, kitas pakeitimas 12, 13, 14, tai kiti pakeitimai, man atrodo, taipogi būtini čia. Konfiskavimo ap, apriptis čia yra aptariama, bei bis inidem ir e, senaties e, terminai. 9, 10, 15, 16, 17 pakeitimai taip pat kalba apie konfiskavimą po nuteisimo ir iki nuteisimo asmens. Manau, kad šiais pakeitimais galima tam tikrus apribojimus pašalinti. Tai yra tie apribojimai yra susiję su e, baudžiamuoju teismo procesu arba ne, su lygos atvejais ir panašiai. Man atrodo, kad e, jeigu turimo turto vertė e, neproporcinga yra, tai tikrai turėtume numatyti galimybę konfiskuoti jį. Ir taip pat reikėtų dar nepamiršti, kad egzistuoja asmens pavojingumo dar samprata. Kai kuriuose šalise jau yra taikoma. Ir manau, kad e, tai būtų vienas iš argumentų, uh, Ir dar taip pat reikėtų tekstą, teksto taikymos ir praplėsti, reikėtų ne tik tai kalbėti apie pelną iš nusikaltimų, bet nusikaltimo priemonės taipogi. Bet to, kas dėl padarytos žalos visuomeniai, tai juk tam tikra prasme moralinė žala būtų atlyginama, jeigu graži, iš jos atimtas turtas būtų gražinamas visuomeniai kaip tai pavyzdžiui yra daroma Italijoje ir Italijos e, pavyzdžių galiu pasiremdama sakyti, jog tai neša tikrai puikių rezultatų. Man atrodo, kad e, valstybėse narėse tai galėtų būti taikoma taipogi, tai yra šie principai. Kitas dalykas, dar kitas klausimas kilantis, tai e, kur ir kaip paskirstyti tą konfiskuotą pelną. Na, o dabar, kas dėl mažesnės nei rinkos vertės, už mažesnę nei rinkos vertę įsigytą turtą ir jo e, gražinimą, taip sakant, visuomeniai, tai juk reikėtų labai atsargiai tai pasižiūrėti. Man atrodo, kad e, ES turi būti numatomos teisinio bei teisminio bendradarbiavimo sąlygos. Man atrodo, reikėtų paklausti, kodėl dabar Kodėlgi dabar yra šitaip nuvertinamas teisminis ir teisės saugos bendradarbiavimas. Mano manimu, tai yra praktiškai esminis dalykas čia šioje srityje. Na ir dar nuo save šiek tiek asmenišką komentarą pridursiu. Be jokios abejonės yra privaloma, netgi būtina e, nusikaltojų teisės taip pat gerbti, tačiau Lygiai taip pat svarbu ir dar netgi labiau, daug svarbiau yra užtikrinti aukų teisės, ypatingai apvoktų aukų teisės. Dėkoju, poniai Barcelino. Pone Vartija. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti komisijai už pasiūlymą, bet taip pat e, padėkoti ir poniai Makovai už e, puikų puikiai atliktą darbą. Kaip ir ponė Borsalinė, aš norėčiau apgailę stauti dėl to, kad buvo išbraukti kai kurie pakeitimai atmesti. Tai yra, mes šiame komitete, kaip jūs žinote, labai e, atidžiai žiūrime į, nusikalst, į nusikaltimo, e, nusikaltimų, pinigų plovimo reiškinius ir panašiai. Mes netgi e, pakomitetis šioje srityje yra sukurtas. Makovei, ponios Makovei Barcelino jame dirba. Mes visi puikiai žinome, kad nusikalteliai, mafija yra vedami vien tik tai pelno paskatų. Na, o mes, kaip valstybės valdžios institucijos, tai yra turėtume atimti šių tą pelną. Taigi mūsų tikslas būtų ne tik tai atimti tą pelną, bet ir išaldyti turtą. Dabar buvo pasakyta, kad e, kai kurie straipsniai ne visiškai e, dera su teisės aktai. Na, man atrodo, ponė Krybė, kad e, nereikėtų čia tokio kuklaus teksto renkti reikėtų ambicingiau, tai pažiūrėti, kodėlgi negalima būtų pasikonsultuoti su komisijos ir tarybos ekspertai šiuo klausimu. Aš nesutinku su jumis, ponė Prybė. Jūs sakote, kad e, turto, konfiskuoto turto perdavimas e, tretiesiams asmenims yra labai slidus dalykas, reikia atsargiai tai pasižiūrėti. Na, įsivaizduokime dabar, kad e, man yra suteikiama galimybė įsigyti turtą, pavyzdžiui, būtą už mažesnį nei rinkos vertę, tai jūs man nesakysite, kad aš nežinau to dalyko. Ko gero visi puikiai tai suvokia. Kaip kad sakė ir ponia Borselino, reikia gerbti aukų teisės. Ir ko gero aukų teisės čia svarbesnės už tų kitų subjektų teisės. Aš pilnai pasitikiu ponę Makovei ir manau, kad ji turėtų ir toliau laikytis tos pačios logikos tiek parlament, parlamento, tiek piliečių laisvių ir teisų, tiek nusikals, su nusikalstamumu kovojančiame komitete. Dėlėtų ir toliau dirbti šią linkmę. E, dėkoju poniai Makovei ir linkiu ją ir toliau dirbti tą pačią linkmę. Dabar ponia Alfano. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti, tiksliau, nebekomentuosiu išsakytų e, komentarų. Dėkoju Monikai e, už parengtą dokumentą. Man atrodo, kad šis dokumentas yra puikus pagrindas tolesniam darbui. E, Nusikaltimų pelno konfiskavimas jau yra pirmas, pirmasis žingsnis į priekį ir nedėrėtų tų žingsnių žengti atgal. Mes tikrai remsime e, šią, šį požiūrį. Dabar išklausiau ponę Borselino. E, Italijoje mes esame įpratę e, prie tokių reiškinių Italijoje, bet štai, kad parlamentas jau gilinasi į tokias problemas, tai tikrai žengėme milžiniškais žingsniais į priekį ir labai tuo džiaugiuosi. Labai esu taip pat patenkinti patenkinta ir dėl to, ką yra nuveikusi komisija. Taryba pirmininkaujant Ispanijai taipogi labai aiškiai išreiškė savo poziciją. Nederėtų čia nusileisti ir uh, E, žengti žingsnį atgal. Štai pavyzdžiui, Belgijai pirmininkaujant buvo labai e, atsargi pozicija e, pasirinkta, buvo stengiamasi niekam nepakenkti, ne atsargiai šį klausimą pasižiūrėti. Bet kita vertus, mes praradome daugybę laiko, praradome daugybę metų, net dešimtmečių, nes per tą laiką, kol mes dvėjojome, E, nusikalteliai kaupė savo turtus. Tas neteisėtai įsigytas turtas nėra konkrečiai priklausantis vienam ar kitam piliečiui. Jis priklauso 500 milijonų piliečių 27 valstybėms narėms. E, Monika, tu kalbėjai apie kai kurių pakeitimų išbraukimą, atmetimą. Man atrodo, kad nereikėtų dabar mm, nusileisti, nes e, iš to tik tai laimėtų nusikalstamos grupuotės. Dar taip pat pasakysiu, jog e, šiek tiek esu nusivylusi ir komisijos pasiūlymų, nes čia trūksta poros dalykų. Jūs siūlote reglamentą dėl abipusio konfiskavimo sprendimo pripažinimo. Ir čia trūksta atimto bei konfiskuoto ir išaldyto turto valdymo bei atėmimo aspektų E, tikslesnio apibrėžimo. Na, aš e, taipogi prisidėsiu kaip įmanoma prie šio teksto rengimo. Dabar, kaip turi būti vykdomas konfiskuojamo turto valdymas nuo jo identifikavimo iki paskirstimo? visi šie etapai turėtų būti labai aiškiai apibriešti. Komisija sako, kad kai kuriais pasiūlymais e, yra e, pernelyg toli žengiama. Na, dabar dėl tų sąžiningų trečiųjų šalių, tai tiesą sakant, nesu apie tokias girdėjusi. Teisės saugos institucijos mums teikia patikrintus duomenis ir iš kurių matome, kokios yra realios problemos. Tai gal reikėtų ir pasižiūrėti. Dabar dėl to, ką sakė ponė Rita Borselino. Kaltinamųjų teisės yra tikrai ginamos, jie yra saugomi ir aš, ko gero, pirmoji e, gulčiausi paratais, taip sakant, jeigu tektų ginti žmogų, žmonių, e, pavyzdžiui, kad ir nusikaltelių teisės, bet kita vertus, e, aukų teisės yra daug svarbesnės čia. Pirmininkas, dėkoju. Aš tik tai noriu priminti, kad nedėlėtų kalbėti per nelik ilgai, nes laiko turime mažai. Dar juk turime išklausyti ir komisijos bei Europolo atstovų. E, šiandien sulauksime numatytų laikų. Dabar ponas Dejongas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šio ryto diskusijos manęs netenkina ir aš užjaučiu Europos komisiją. Turiu jiems ir eilę klausimų, taigi tikiuosi, kad jie skirs man dėmesio. Aš juos užjaučiu, nes šis komitetas, Piliečių laisvių komitetas, anksčiau prašė laikytis dviejų principų - subsidiarumo ir proporcingumo principo. Tai yra įtvirtinti sutartyje. Na ir komisija taip ir elgėsi. Komisijos ataskaitoje subsidiarumo klausimai atidžiai stebimi, sekami, yra daug informacijos ir yra taisyklės, ką galima siūlyti ir kokia tai to yra pridėtinė vertė. Tai mano pirmasis klausimas komisijai štai koks. Aš bandžiau tai susijęti su poveikio vertinimo studija na, tokiu būdu jūs esame, esate gražinami į pirminį tašką prie bendrų reikalų tarybos. Bet norėčiau, kad ta, tas poveikio vertinimas pasirodytų kuo galima greičiau. Na, o kalbant apie proporcingumą, komisija irgi labai detaliai ataskaitoje paaiškina, kodėl siūlo vienus dalykus, o kitų nesiūlo, kurių prašo kolegos. Taip pat yra daroma nuoroda ir yra žmogaus teisų teismo jurisprudencija, tačiau čia yra tik viena byla ir nėra nuosprendžių rinkinio. Taigi labai svarbu, tai būtų labai svarbu šiai sričiai, nes aišku, visi nori kovoti su organizuotu nusi, nusikalstamumu. Niekas nenori, kad nusikaltėliai pelnytųsi iš nusikalstamos veikos, tačiau dabar sus, esame susidūrę su labai toli siekiančiais pranešėjus pasiūlymais. Uh, Ir labai sunku mums nuspręsti, ar visi tie pasiūlymai neviršyje teismo kompetencijos. Aš gavau vieną nuosprendį, kai atsirado galimybė, kad buvo, buvo įtariama, kad pelnas bus panaudotas nusikalstamai veikai, taigi teismas nusprendė, kad tokiu atveju užšaldyti turtą ir jį konfiskuoti buvo leistina čia konkretus atvejs, tačiau mums labai sunku išsiaiškinti, ar mes neviršėme tų teisingumo, to teismo nuosprendžių. Ir jeigu komisija galėtų pateikti mums daugiau tokių nuosprendžių pavyzdžių, būtų puiku. Ir kelios pastabos kolegoms. Aš prisimenu koordinatorių posėdį, kuomet buvo kalbama apie tai, kad reikia parengti nuomonę dėl žmogaus teisų agentūros. Dėl to, kad sritis labai sudėtinga. Šešėliniai pranešėjai prašė daugiau ir jiems neužteko tik ekspertų nuomonės. Taigi, kokia yra situacija? Ar čia dabar vyksta diskusija frakcijų vardu, ar tai yra jo atskirų narių diskusija? Tai yra labai svarbu, nes galiausiai gali atsirasti tekstas, kuris tiks šešėliniams pranešėjams, tačiau visas komitetas galiausiai jį atmes dėl to, kad koordinatoriai apie tai diskutuoja. Taigi turime neskubėti, elgtis atsargiai. Aš džiaugiuosi, kad panešėjai siūlo su, sumažinti apriepti ir tik tai įtraukti organizuotus nusikaltimus, jeigu mes norime išplėsti apriepti. Yra ir kitas poveikio vertinimas, pavyzdžiui, rodantis, kad kažin ar apriepties išplėtimas atitiks subsidiarumo principui. Kažin ar iš vis toks vertinimas dabar yra. Na ir tikėkime dialogo su pranešėja ir labai norėčiau, kad kartu su komisija būtų dar labiau panalizuota teismo jurisprudencija. Ir tuomet tikiuosi, kad komitetas priims sprendimą dėl šios svarbaus pasiūlymo, kuris atitinka tarptautinių žmogaus teisų standartus. Uh, ir tikiuosi, kad galiausiai komitete bus pasiektas konsensusas. Ačiū, ponė De Jong. Pone Alfano, norite sureaguoti? Tuomet labai trumpai. Taip, pirmininkė, ponui De Jong norėčiau šį beitą pasakyti. Aš kalbėjau kaip šešėlinė pranešėja. Tai būtų faktiškai Alde frakcijos pozicija. Jeigu norite mano nuomonės, aš galiu ją išsakyti. Tačiau, kai kalbėjau, išsakiau frakcijos poziciją. Mane remia visa mano frakcija. Herr Voss. Ponas Voss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte. Ähm... Um... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti šiuo klausimu. Man atrodo, kad pasirinktas požiūris yra tinkamas. Tikrai turime eiti nurodytą linkmę. Taip pat žinome, kad kolegė Monika Makovei labai aktyviai dirba šioje srityje. Žavimės ją tik tai, tikrai, bet e, dėl įtempto kalendoriaus tiek šiame komitete, tiek šiame parlamente. Aš dar neturėjau progos atid... išsameu susipažinti su šiuo reikalu. Tiesiog norėjau dabar kol kas atkreipti jūsų dėmesį į keletą aspektų. Ir šiais aspektais norėčiau dvi šalių pagrindų su pranešėja padiskutuoti. Aš visada maniau, kad jeigu jau norime kažką tai sureglamentuoti, uh, baudžiamoje srityje ES lygių, tai reikia labai atsargiai elgtis, nes baudžiamoji teisė mūsų valstybėse narėse ilgai vystėsi per amžių amžius, kol susiformavo tokia, kokia yra. Ir aš nesu tikras, kad tai, kas siūloma dabar bent jau, puikiai dera su visomis teisinėmis sistemomis valstybėse narėse. Pono Dejongo nuomonėje savo iniciatyva nurodyti principai ne visada atrodo čia atspindėti. Na, bent jau man iš pirmo žvilgsnio taip atrodo. Pavyzdžiui, 3, 6 ir 12 pakeitimai nebesinydėm principas. Man atrodo, kad šio principo reikia laikytis nuosavybės teisė, kokia ji yra apibriešta konstitucijose, taipogi turėtų būti čia įtraukta, jeigu jau e, su senatimi turime susidurti, tai taipogi reikėtų pasižiūrėti, ar e, dėl teisinio saugumo čia pagrystas yra šis principas, šio principo naudojimas ir taip pat apie nekaltumo prezumciją nereikėtų pamiršti. Mes parlamente šiuos pagrindinius principus e, propaguojame, todėl į juos būtina yra atsižvelgti. Na, jeigu kalba eina apie tokius slidžius atvejus, tai reikia būti labai atsargiems, nes e, nederėtų dabar siūlyti tokių priemonių, teisės aktų, kurie pakirstų teisinės valstybės pagrindus. Reikia skrupulingai laikytis teisinės valstybės nuostatų ir to nepamiršti, nepakirsti to dalyko. Pirmininkas, galbūt galite kalbėti trumpai, nes atrodo, kad pradeda mums jau trūkti laiko pagal darbo tvarkę. Aiškinamajame memorandume, kuriame buvo padaryta įžanga dėl teisės aktų, kai turtas yra konfiskuojamas be teismo. Norėčiau pasakyti, kad Kroatija taip pat įvedė tam tikrus e, taisyklės dėl turto konfiskavimo, kad būtų galima konfiskuoti tokį turtą ir taip pat turtą, kuris perduotas trečiosiom šalims. Ačiū. Ačiū, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar vėl suteikiu žodį e, pranešėjai. Matau, kad taip pat norėtumėte dar patikslinti, ponia Pyvei. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Nemanau, kad tas pasiūlymas buvo labai kuklus, aš tik tai prašiau e, protingo požiūrio, nusaikaus požiūrio į tam tikrus klausimus, ypač kai kalbame apie sankcijas taikomas tiems asmenims, kurie nebuvo nubausti, arba kai kalbame apie sankcijas tretiesiems asmenims, mums tiesiog reikia suprasti, kad ši tema kitaip nei kitos e, baudžiamosios teisės temos yra labai skirtinga ir valstybėse narėse yra skirtingos tradicijos, nes kai kuriuose valstybėse narėse visiškai neįmanoma konfiskuoti turtą, jeigu asmo nebuvo nubaustas. Taigi šis pasiūlymas yra labai drasus, tačiau turime žinoti, kad ir pačios valstybės narės dar turi tuo klausimu pasisakyti. Ir nes kai kuriuose valstybėse narėse toks pasiūlymas yra labai revoliucingas. Nors kai kuriuose valstybėse narėse nacionaliniai teisės aktai šio klausimu yra. Kai kalbame apie sutarties 83 straipsnį, tai jis leidžia tik harmonizuoti bendrąją teisę, kai kalbame apie išvardytus nusikalstamas veikas, bet e, kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, tai yra labai svarbus dalykas ir mes e, ska skatintume valstybės narės e, išplėsti neišplėsti taikymos ryties, kad nebūtų tai taikoma kitie, kitoms nusikalstamoms veikloms, veikoms, kurios neįtrauktos į sąrašą Pritariu tam, kad pasiūlymas nėra visiškai išbaigtas. Mes dar turėtume įtraukti teismų bendradarbiavimo klausimą. Komisija tuo klausimu dirba su partneriais. Pone Dijong, mes netrukus Jums pateiksime poveikio vertinimą ir prašyčiau labai atidžiai patikrinti pagrindinės teises, laisvės, šiuos klausimus ir pasitarti ir su Teisingumo generaliniu direktoratu, ir su kitais specialistais, ir su, manau, kad žmogaus teisų agentūra taip pat pareikš savo nuomonę, bet tai užtruks dėl subsidiarumo Mes visuomet analizuojame šį klausimą, suprantame, kad tai yra labai jautrus klausimas, kai kalbame apie baudžiamosios teisės harmonizavimą. Ir iš tikrųjų reikia kuo skubiau e, šį klausimą reglamentuoti ES lygmenio. Ačiū. Ačiū. Vėl žodis poniai Makoviai. Ačiū kolegos, ačiū komisijai už įdomią diskusiją. Norėčiau paminėti keletą klausimų dėl taikymos ryties. Suprantu, kad norėtumėte ją palikti tokią, kokia yra. Ir teisinė, jeigu teisiškai viskas gerai, tai aš tam irgi neprieštaraučiau. Vakar mes diskutavome su teisės tarnyba. Ir bent jau tos diskusijos pradžioje buvo kalbama, kad negalima daryti daugiau nei nurodyta 83 straipsnėje. Bet jeigu galima, tai galime pasitarti, o jeigu ne, tai aš irgi pritariu tam, kad taikymos rytis liktų tokia. Suprantu, kai, kai kas nenorėtumėte suteik, suteikti galimybės civiliniam E, teismo procesų, jeigu asmo būtų išteisinamas, dar žmogaus teisų teismas turėtų pakomentuoti, kuriais atvejais tai galima daryti, kuriais ne, tai priklauso nuo išteisinimo priežasties. E, šį klausimą panalizuosiu ir pateiksiu pasiūlymą dėl konfiskavimo iš trečiųjų šalių. Kaip suprantu, mes visi sutarėme šio klausimo ir sutarėm, pritarėme komisijos nuomoniai. Tik dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į konstatuojamąją savo pranešimo dalį, kad reikėtų išbraukti tas visas aplinkybės, kurios trukdo e, konfiskuoti turtą iš trečiųjų šalių. Juk akivaizdu, jeigu asmuo gavo turtą nemokamai arba jeigu pirko už mažesnę nei rinkos vertę, tai jau galima įtarti, kad turtas buvo įgytas iš nusikalstamos veikos. Taigi, todėl valstybė nereikėtų tai įrodyti. Norėčiau pasakyti dar, kad ir valstybės narės valstybės narės turi skirtingų e, interpretacijų, kaip sekti lėšas. Ir jeigu trečioji šalis elgesi gerą valią, tuomet turtas gali būti gražintas tam asmeniu, iš kurio gautas turtas. Taigi tai nėra valstybės problema, nes valstybė konfiskuoja iš nusikaltimo įgytą turtą ar lėšas ir nereikėtų elgtis naiviai ir sakyti, kad neįmanoma nuspėti, ar lėšos buvo gautos iš nusikaltimo. Tuomet e, galėtų vykti civilinė, būtų užvesta civilinė byla. Taip, suprantu, kad visi tam pritarėte ir norėčiau, kad tekste ši dalis liktų tokia, kokia yra. Ir galiausiai e, konsultavimasis su pagrindinių teisių agentūra, pritariu komisijai, kad šio, to daryti nereikia, nes tai tik uždelstų visą procesą ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes E, konsultavomės su žmogaus teisų teismo jurisprudencija ir ne, nebūtina kreiptis į agentūrą, nes iš principo ir kitose dokumentuose taip nurodoma, nes jeigu mes konsultuojamės su vieną pusę, tai turime konsultuotis ir su kita, pavyzdžiui, su teisėja sauga šiuo atveju. Taigi nepritarčiau tokioms konsultacijoms, jos nebūtų pagrystos. Dėl šio sprendimo Europos žmogaus teisų teismas dirba jurisprudencijos principu ir vieno sprendimo pakanka, tai yra jurisprudencija. Jeigu vyksta kito turto konfiskavimas, tai jis irgi yra pagrystas tam tikrais faktais. Mes galime panalizuoti tuos faktus ir daryti išvadas, bet jeigu tai nurodoma teisė, tai yra e, teisė ir užvedama, būdžiam, užvedama byla ir asmo turi teisę į gynybą. Tiek ačiū. Ačiū už diskusijas. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Deja, 20 minučių vėluojame, atsiprašau, sako pirmininkas, bet gal kitą klausimą išnagrinėsime greičiau. Ir Europolo atstovui suteiksime žodį laiko. Dabar pereikime prie 23 darbo atvarkės klausimo. Tai komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl Europos programos, dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos peržiūros. Tai santrumpa yra EPCIP. Europos komisija 2012 m. birželio mėnesį parengė darbinį dokumentą šiuo klausimu. Tai yra peržiūrą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų. Netrukus suteiksime žodį komisijai. Tikiuosi, kad tai bus trumpas pristatymas, o po to, jeigu dar valst... E, nariai norės pakomentuoti, tai suteiksime tą galimybę. O dabar suteiksime žodį Europos komisijos atstovui, ponui Lauks. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labai taip aiškiai telegrafiškai paaiškinti, ką mes čia bandome padaryti, gin, ginant ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir kokie bus tolesni mūsų žingsniai. Ypatingas svarbos infrastruktūros objektų apsauga yra kaip ir naujas, nauja tema saugumo politikoje. Viskas prasidėjo 2006 metais, faktiškai už vakar, labai neseniai. Na ir Europinė programa dėl kritiš, ypatingai svarbios infrastruktūros yra tokia plati, išsami programa, kurią sudaro keli elementai. Pirmiausia, teisėkuros priemonės, tai yra direktyva dėl identifikavimo ir svarbiausių tarpvalstybinę tarpvalstybinių lygmenių ypatingos reikšmės infrastruktūros objektų apsaugos. Taip pat yra keletas e, horizontaliųjų priemonių. Pirmiausia, internetinė priemonė tam, kad pareigūnai galėtų keistis informaciją apie tokią, tokios infrastruktūros objekti, objektus. SeaWin ypatingos reikšmės infrastruktūros objektų perspėjimo tinklas. Taip pat yra konkreti finansinė programa, kurios tikslas paremti bandomosius projektus ir mokslinis tyrimus e, apsaugos rytyje. Taip pat yra išorės matmuo. Vedame aktyvų dialogą su JAV ir Kana Kanada šiuo klausimu. Taip pat yra ir dar viena programa. Šios programos elementas tai yra visuomenės sąmoningumo kompanija ir nacionalinių objektų apsauga. EPSIP e, ši programa jau veikia šešerius metus ir dabar atėjo laikas ją peržiūrėti. Teisiškai kalbant, ta peržiūra daugiausiai yra susijusi tik su direktyvos peržiūra. Tačiau de facto e, buvo peržiūrėta visa programa ir likusios jos dalys. Taigi, tas mūsų įvertinimas, ten rasite ir argumentų, ir paaiškinimų tame dokumente, kuris buvo paskelbtas birželio mėnesį Mes iš principo laikomės nuomonės, kad programa ir direktyva neleido mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Pirmininkas. Atsiprašau, yra dvišalių pokalbių salėje. Komisijai pristatant dokumentą. Labai prašau jūsų tylos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi mes manome, kad direktyva nepasiekė tikslų. Čia apsiribojama tik dviejais sektoriais ir įvairūs kriterijai ir direktyvos mechanika sąlygojo tai, kad valstybės narės rūpinosi tik nacionaliniais objektais, kurių nelaimės atveju būtų paveikiamas artimiausias kaimynas. Tai yra absurdiška situacija, nes tokiu atveju tik 14 infrastruktūros objektų uh, buvo identifikuota ir įvardinta kaip ES ypatingos reikšmės infrastruktūros objektai, tik 14 energetikos ir transporto srityje. Kai tuo tarpu mes puikiai žinome, kad tas ypatingumas ir tarpus, tarpusavio priklausomybė yra susijusi ir su visuomenės sveikata, ir, ir finansų sektoriumi, ir visų ūkių. Pavyzdžiui, jeigu būtų išsijungusi elektra, kaip, kaip atsitiko, tarkim, 2006 metais, tai ir visuomenės veikatos, ir transporto sistema būtų smarkiai paveikta. Taigi mums susidaro įspūdis, kad tikslas iš principo nebuvo pasiektas. Dabar kiti programos elementai. Čia rezultatų matome įdomių. Tas nuolatinis dialogas su JAV ir Kanada tikrai daug žada. Mes keičiamės geriausios praktikos pavyzdžiais. Ir tokiu būdu gali atsirasti netgi transatlantinė priemonių dėžutė šioje srityje. Taigi tai yra praktiškai tiesiog keičiamasi patirtimi dėl to, kaip būtų galima identifikuoti ir ap apsaugoti tuos objektus, kaip dirbti su operatoriais privačiuoju sektoriumi. Taigi dar daug ką teks mums pasimokyti vieniems iš kitų. Na, o komisijos finansinė programa nebuvo visapusiškai panaudota, ne vis, visos lėšos buvo įsisavintos ir dokumente rasite detalių ir daugiau pavyzdžių. Taigi tiek nuveikėme dėl EPSIP programos. Na, programą galima dar kartą peržiūrėti ir mes pateiksime išsamių pasiūlymų 13 metų pradžioje. programą galima pakoreguoti, kai kurių priemonių galbūt atsisakyti ar pakeisti, tačiau esminis tikslas, esminė problema išlieka. Turime apsaugoti savo gyvybiškai svarbius infrastruktūros objektus nuo e, nelaimių, nelaimingų atsitikimų, problemų. Tai yra esminis dalykas. Na, o dabar mes manome, vertinant vykstantį darbą, kad svarbiausios būtų štai tokios temos. Norėtumėme nuo ypatingos reikšmės infrastruktūros objektų identifikavimo pereiti prie svarbiausių kritinės reikšmės tarpusavėje susijusių objektų identifikavimo ir apsaugos. Kad tiesiog būtų priartėta prie re, re, realaus pasaulio, nes tie, tas tarpusavio priklausomumas, pavyzdžiui, jeigu žlugtų kompiuterių sistema, ar ligoninėje, ar transporto sektoriuje, ar energetikos sektoriuje, tai faktiškai visas žemynas nukentėtų. Čia toks vienas pavyzdžių būtų. Taigi tai yra esminiai, kritiškai svarbus objektai ir taip pat šiek tiek įtraukti rizikos valdymą, rizikos e, vertinimą. Ir apie kokią riziką kalba eina, kaip ją mes galėtumėme sušvelninti ir panašiai. Na, o po to e, parengtis, parengties priemonės, kolektyvinės parengties priemonės ES mastu galėtų būti numatomos mokymai, pratybos, tokios pratybos regiono ar dar mažesnių lygmenių, modeliuojant kažkokias tai situacijas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas atsitinka, ką galėtų padaryti Europa šalia to, ką daro vietos ar regioninė valdžia. Ta mes e, aptarėme su kolegomis MIK eko tarnyboje. Jie turi tam tikrus modulius, kuriuos naudoja uh, praėjus dviem savaitėms po nelaimės. Tai kaip pavyzdžiui tokius modulius mes galėtumėme pritaikyti, išplėsti tam, kad galėtų ES sureaguoti tokio, e, tokios nelaimės atveju. Galiausiai teisiniai dalykai. Visa EPSI programa 2006 metais buvo patvirtinta vienbalsiai pagal 308 straipsnį. Dabar 532, man atrodo, tas straipsnis yra. Lisabo, Lisabono sutartis viską pakeitė. Dabar yra konkreti nuostata, 196 straipsnis, kur kalba eina apie civilinę saugą. Ir ne tiek apie teisės aktų harmonizavimą, teisinio pagrindo harmonizavimą, bet daugiau šis straipsnis atveria galimybės numatyti ES bendradarbiavimą, tam tikrą platformą tarp ES valstybių narių, institucijų ir taip pat operatorių, tam, kad už, užtikrinama būtų kuo galima didesnė civilinė sauga. Taigi mes remiamės ir šiuo e, teisiniu aspektu ir bandome tokiu būdu pakoreguoti visą sistemą. Program. Ačiū komisijai už pristatymą, už darbo programą. Jeigu turite pastabų, prašome suteikiu žodį nariams. Nėra prašančiųjų žodžių. žodžių. Tuomet dėkojame komisijos atstovui už šios programos dėl ypatingai svarbios infrastruktūros objektų apsaugos. Na, o mums tai galimybė e, pasivyti laiką. Na ir 24 klausimą, tai yra Europolo veiklos programą vertinimą ir elektroninius nusikaltimus. E, svarstysime laikas, kaip tik pradėti svarstyti, taigi suteikiu žodį Europolo direktoriui Robo Beinrikto. Malonu, ponė Beinrikto, kad atvykote. Dėkojame Jums už dalyvavimą bendrose diskusijose dėl Europolo ir kibernetinių nusikaltimų. Tai yra labai savalaikė diskusija. Tai yra viena iš sudėtinių darbo dalių vidaus reikalų srityje. Ir tai numatyta ir komisijos nario Malstromo darbo programoje. Šiuo metu nuolat vyksta dialogas. Pas mus atvyko Europolo direktorius Robas Veinrichtas ir pristatys veiklos programą 2013 metams, išorės vertinimo tyrimus ir metodiką. O po pristatymo vėl suteiksime žodį ponai Prive, vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriui, Ir turime naujas kibernetinių nusikaltimų tyrimų centras buvo įsteigtas. Taigi dabar suteikiam žodį ponui Weinrichtui pen, pristatymui 15 minučių ir, kaip suprantu, Ponas Vendrichtas turi pristatymą, turi skaidrės ar parengta. Ar galime pradėti rodyti skaidrės? Is it okay? No? Yeah, we need one or two minutes. Uh, okay. Then let's have a couple of minutes. Lukterkime keletą minučių, kol bus parengta rodyti pristatymą. Ačiū už kantrybę iš anksto. Of course. Of course. Let's hear from Mr. Wainwright the introduction of his presentation. Išklausykime pono Vendrichto pristatymo žangos. Ačiū pirmininkė, kol laukiame mano pristatymo, norėčiau padaryti trumpą įžangą. Pirmiausia, padėkoti pirmininkui ir visiems komiteto nariams kad pakvietė mane šiandien dalyvauti šiame posėdyje ir pateikti bendras orientacinės gairės dėl to, dėl paskutinių Europolo darbų ir įvykių ir Europol reglamento, kuris netrukus bus parengtas po kelių mėnesių. Taip pat norėčiau pristatyti ir kitus įvykius, kurie yra labai svarbus. Tame tarpe planas įsteigti Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centrą per kitas 15 minučių pristatysiu Jums konkrečius strateginius tikslus, kuriuos nustatėme savo 2013 metų darbo programoje ir taip pat paminėsiu kai kuriuos veiksnius, e, kurie susiję su mano įžanga. O tuo tarpu norėčiau pakviesti komiteto narius apsilankyti Europolė Hagoje lapkričio mėnesį. Ir tikiuosi, kad dauguma jūsų pasinaudosite šią galimybę, nes tai bus jums puikiai progas susipažinti, artimiau susipažinti su mūsų darbo. Europolo vaidmuo yra remti Europos Sąjungos teisėjas saugos institucijas, keičiantis informaciją atlie, dėl, apie nusikaltimus, kad Europa, Europa būtų saugesnė visiems piliečiams. Mūsų aplinka tampa vis sudėtingesnė, organizuotų nusikals, nusikaltimų grupės e, veikia išmaniau. Taip pat reikia atsižvelgti ir dabartinės ekonominės sąlygas ir išteklių, jeigu netrūkumą, tai bent jau negausėjimą. E, Šiuo metu, kai yra finansinio suvaržymo priemonės, mes susidurėme su įvairiais iššūkiais, mums reikalinga, kad organizacija veiktų veiksmingiau, mes vis dažniau susitelkėme į bendrų veiklų vykdymą. 2013 m. darbo programoje nustatyta sistema ir mes tikimės, remdamiesi tą sistemą, galėsime dirbti veiksmingiau ir efektyviau. Kaip jau minėjau, aplinka tampa vis sudėtingesnė, aplinka, kurioje mes dirbame ir jau kalbėjau ir Krim komitete, kad organizuoto nusikalstamumo grupuotės tampa visuotinesnės ir pačios nusikalstamos grupuotės tampa dinamiškesnėmis, lankstesnėmis ir judesnėmis ir neapsiriboja vien ES teritorija. Reikėtų išanalizuoti nusikalstamą veiką ir taip pat neteisėtą veiklą, nes labai dažnai veikla yra mišri. Yra ir vakarų Afrikos nusikalstamo, nusikalstamos grupuotės ir jos dabar jau samdo ES piliečius, ypač iš rytinių ES valstybių, dirbti kurjeriais. Tuo tarpu e, su internetu matome, kad internetas taip pat palengvina nusikalstamų grupuočių veiklą. yra paskaičiuota, kiek e, kainuoja, kiek mums kainuoja kibernetiniai nusikaltimai ir labai dažnai tie nuostoliai patiriami privačiame sektorija. Negerai, kad e, mūsų paskaičiavimai nėra labai tikslus, nes trūksta įrodymų. Manyčiau, kad mums reikia dar daugiau padirbėti ir valstybės lygmenyje, ir teisės saugos lygmenyje, siekiant įvertinti šios nuostolius, bet bent jau dabar matome, kad tai yra didelis verslas, kuris auga. Tuo tarpu didėja Europolo pareig... paslaugų poreikis. Mes teikėme 24, e, paslaugas 14 tūkstančių atvejų ir tai yra padidėjimas palyginus su praėjusiais metais. Šį 2012-aisiais e, manome, kad mūsų paslaugų poreikis padidės dar 22 procentais, taigi e, paslaugų poreikis didėja. Taip pat matote, kad tai susiję ir su žvalgybinė informacija, ir mūsų organizuoto nusikaltstamumo duomenų bazę. Šiuo metu mes dirbame 20, su 20 projektų ir matote, kad nuo 2008 iki 2012 metų mūsų informacija iš valstybių narių padidėjo trešdaliu Taigi yra daug daugiau informacijos analitikams, kurie gali ją apdoroti. Ir Europolė mes neturime pakankamai analitikų dirbančių baudžiamojoje srityje. Dėl keitimosi informacija per Europos kanalus keičiamasi ją. Ja ir jūs matote tą, tos informacijos kiekį ir vis didėja operatyvinė pagalba remiantis tą informaciją. Mes turime ir mobilę tarnybą, ekspertai gali atvykti į konkrečią vietą ir padėti e, teisės augininkams tirti nusikaltimus, jeigu jie neturi tam tikrų pajėgumų Mūsų specialistai taip pat turi duomenų bazę ir gali padėti ir teikdami informaciją ir konkrečią patirtį. Ir matote, kad nuo 2009 iki 2012 metų mūsų porei, paslaugų poreikis labai padidėjo. Per pastaruosius metus puikiai veikia bendrų tyrimų grupės ir ES parengė puikų teisės aktą kovai su organizuotu nusikalstamu ir terorizmu ir didėja mūsų pajėgumai. Ir taip yra todėl, kad Europos komisija mus remia, kad komisija teikia finansavimą ir taip pat informa galimybę plėtoti informacinės technologijas Ir Europolas ir Eurojust taip pat teikia paramą šiais atvejais. Tuo tarpu nu, dėl Europolo atsakomybės ji taip pat per paskutinius metus labai padidėjo ir turiu galvoje ir naują ES politiką kovoti su organizuotu nusikalstamu. Taryba patvirtino šią poziciją ir Europolas atlieka koordinacinį vaidmenį įgyvendinant operatyvinius planus, atsižvelgiant į šiuos prioritetus. Ir mes yra parengtas pagrindinis dokumentas e, kovai su organizuotu nusikalstamo. Ir šiame dar vienas dokumentas bus parengtas kitų metų kovo mėnesį. Taigi tuo tarpu padidėjusi mūsų operatyvinė veikla, bet ištekliai yra tokie patys. Ir jie panašus į daugelio ES administracijų išteklius. Mes kol kas dar nesiskundžiame, tačiau tokia yra tikrovė, nes e, yra daugiau spaudimo daugiau padaryti šiuo metu. Ką mes darome, kovodami su šiai, siekdami šių iššūkių, mes tengiamės organizacijoje dirbti efektyviau ir perskirstyti prioritetus, atsižvelgdami į ES politikos ciklą. Mūsų 2013 metų pagrindinės darbo sudinamosios dalys jau, buvo, jau yra nustatytos ir joms yra pritarusi komisija. Taigi, kaip matote, mes sutaupėme 2011 metais pradėjome taupimo politiką, 2012 metais vykdėme ir 2013 tai tęsime. E, buvo e, įdėkta nauja žmogiškų išteklių strategija ir dėl to mes įstengėme 5 procentais sumažinti savo išlaidą, taip, išlaidas, taip pat sumažinti vertimo išlaidas ir efektyvi, efektyviau e, valdyti situaciją ir sumažėjo ir mūsų valdybos posėdžių skaičius per metus, jau nebe šeši, o penki posėdžiai per metus vyksta. Mes taip pat e, prisidedame prie kibernetinių nusikaltimų centro steigimo ir mes, mano, taip pat siekiame 20 procentų sumažinti vadovų pareigų skaičių Europole. Keičiasi ir mūsų darbo procesas. Mes e, vis daugėja tos informacijos, kurią galime keistis. Pradėjome naują e, koncepciją, siekiame sumažinti pareigų dubliavimąsi tarp įvairių tarnybų ypač kūrėme sinergijas įvairiuose darbo baruose, nes ir nusikaltėliai, kaip matote, jie, jų veikla sudėtingėja, taigi ir mums reikalinga lankstesnė operatyvinė veikla siekiant atlikti analizę. Kalbant apie privatojį sektorių, mes mūsų ryšiai išsiplėtė, kalbant apie kibernetinius nusikaltimus, mes padidiname savo žvalgybinius pajėgumus, e, lėšų sėkimą ir taip pat geriau bendradarbiavėjome su kitomis ES agentūromis ir kitomis institucijomis. Kitais metais antras pagal svarbą tikslas tai dirbti prie nusikaltimų, kurie yra įtraukti į ES politiką ir prioritetus. Esu įsitikinęs, kad komitetui tai yra žinoma. Mes ketiname susitelkti remti ir vykdyti operatyvinę veiklą kovodami su šiais nusikaltimais. Ir kaip jau sakiau, 2013 metais mes pradėsime, įdėksime naują nusikaltimų vertinimo programą. Dėl metodikos labai svarbu pasakyti, kad investavome daug daugiau pastangų šiame darbo cikle, siekdami gerinti metodiką, kad galėtume e, parengti geresnius įrodymus ir geresnės išvadas Mūsų metodikos dokumentas yra viešai prieinamas, pagrįstas klientų reikalavimu, įsitraukia šį darbą ir valstybės narės ir universitetai. Mes siekiame analizuoti grėsmes ir pačias e, nusikalstamas grupuotės ir tą veiklą, už kurią nusikalstamos grupuotės atsakingos. Ši metodika yra kol kas pati geriausia mūsų turima ir manome, kad su jos pagalba pasieksime gerų rezultatų. Dar kalbant apie darbo programą, mes skirsime energijos stiprindami savo bendrus pajėgumus, stengsimės atnaujinti savo analizės sistemą ir sukurti, kad galėtume geriau stebėti ir geriau informuoti valstybės narės parlamentus apie naujas atsirandančias grėsmės ir terorizmo pavojų. Taip pat e, sienos keit, keitimosi sistema, ją tobulinsime toliau ir dabar jau jie valstybės narės vis dažniau ir dažniau naudojasi. E, žvelgdami į ateitį, ir ypač į naują Europol reglamentą norėčiau pasakyti, kad komisija ir Europol valdyba atliko peržiūrą, įvertino dabartiniais Europol veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir šis darbas jau baigtas ir tikimės, kad komisija pateiks pasiūlymą dėl naujo teisės akto. Ir kai šis e, Vertinimas bus baigtas, jau šių metų birželio, ši, šių metų birželio mėnesį valdyba buvo informuota, informacija buvo nusiusta tarybai ir tikriausiai ir jūs gavote šios ilgos ataskaitos antrauką. E, Europos, Europolas padeda vis dažniau uh, padeda valstybėms narėms kovoti su organizuotu nusikalstamu, tačiau vis tiek Europolas ateityje galėtų veikti veiksmingiau ir yra pateikta rekomendacijų. Norėčiau pasakyti, kad dar reikėtų geriau keistis informaciją tarp Europolo ir valstybių narių vis dar vienos valstybės narės pateikia daugiau informacijos nei kitos. Taip pat yra netitikimų ir tarp įvairių agentūrų. Mums reikėtų pagerinti savo techninius gebėjimus, techninės galimybės keistis duomenimis. Labai svarbi teisės saugos institucijų kultūra ir e, pajėgumai kad jos galėtų geriau bendradarbiauti ES lygmenių. Taigi norėtume paskatinti ateityje geriau keistis informaciją. Dar yra rekomenduota teikti paramą e, atliekant tyrimus ir galbūt galimybę teikti finansavimą. Manyčiau, kad kol kas e, šioje srityje veikla buvo vykdoma puikiai ir tai yra pagrindinė mūsų darbo sritis siekiant pagerinti lankstumą, kad informacija būtų keičiamasi dar geriau. Mums reikia, tai yra gana techninis klausimas, panaikinti e, statutinius duomenų, apdoro, statutinę duomenų apdorojimo sistemą. Mes pakeisdami šią situaciją galėtume veikti dar veiksmingiau ir mums reikėtų patobulinti savo duomenų apsaugą. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai kalbant apie Europolo ryšius su parlamentu, būsimus ryšius, mes jau nekartą kalbėjome, kad galbūt uh, parlamentas galėtų dar veiksmingiau tikrinti Europolą. Ir būtų gerai, kad reglamente būtų nurody, nurodoma, kaip parlamentas galėtų tai padaryti. Galbūt parlamentas galėtų turėti geresnę prieigą prie Europolo netgi įslaptintų dokumentų. Ir e, kalbant apie TFTP, šis klausimas jau buvo sprendžiamas. Ir pabaigai, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad kaip matote iš pateiktos informacijos šioje skaidrėje, tai rodo, kad mūsų partneriai valstybėse narėse vis labiau įsitraukia į šią veiklą, mes bendradarbiavame su interesuotaisiais subjektais, bet iššūkiai tampa sudėtingesnė, aplinka sudėtingė, taigi mes analizuojame, kaip galėtume savo pajėgumus modernizuoti, kaip galėtume dirbti dar veiksmingiau ir tikimės, kad ir toliau galėsime pasikliauti šio komiteto ir apskritai parlamento paramą ir e, finansinė, ir, ir kad turėtume finansinių ir kitokių galimybių vykdyti savo darbą. Ir su, mes taip pat ir tikimės dirbti ir su taryba, ir su komisija, ir su parlamentu dėl naujo reglamento patvirtinimo. Dėkojame ponė Wainwright už įdomų pristatymą. Dėkui, kad papasakojate apie įvairius poslinkius šioje svarbioje agentūroje, kovojant su nusikaltėliais Europoje, bendradarbiaujant policijos tarnyboms, teisės saugos institucijoms. Dabar išklausysime komisijos atstovo. Ponas Prybė, man atrodo, vidaus reikalų generalinio direktorato vardu papasakos apie situaciją, o po to pradėsime diskusijas mačiau norinčių užduoti klausimus. Bet panašu, kad laiko turėsime pakankamai užduoti klausimams ir pasisakyti. Taigi dabar ponas Prybė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę tarti keli žodžius apie tai, kokia yra situacija dėl Europolo reglamento pasiūlymo. Aš nekomentuosiu direktoriaus pasisakymo dėl 13 metų darbų programos. Jis sakė, kad valdybo, kurie dalyvauja ir komisija, remia šią veiklos programą dėl Europolo reglamento pasiūlymo. Galiu daug ką sutrumpinti, nes e, tai visiškai tinka tai, ką sakė panas Veinrantas. Komisija ketina pateikti pasiūlymą dar šiais metais. Kaip ponas Veinrantas sakė, atlikome nepriklausomas RAND, RAND studiją Ši studija yra susijusi su plačiomis konsultacijomis, su valstybėmis narėmis, su valdyba ir kitais partneriais. Taigi, manau, kad turime neblogą susidarę įspūdį apie tai, kas, kas yra manoma, ką būtų galima pakeisti, patobulinti. Na, dabar komisijoje mes atliekame poveikio vertinimą, kuris, aišku, pasitelks ir RAND studiją ir tada galėsime saugiai pateikti pasiūlymą dar šiais metais. Čia, kalbant apie šį pasiūlymą, būtų svarbu pabrėžti, kad norime šį beitą pakoreguoti, atsižvelgiant į situaciją, pagerinti agentūros darbo veiksmingumą, tam tikras taisyklės suderinti su Lisabono sutartimi. Tačiau kalba eina apie agentūrą, kuri, kaip visi žino, puikiai dirba. Taigi, čia nėra ta situacija, kai reikia skubiai reformuoti teisinį pagrindą, nes kažkas neveikia ir reikia kažką iš esmės keisti ir tobulinti. Bet agentūra veikia veiksmingai ir sklandžiai, taigi čia tik tai nedėlį pakoregavimai. Europolo atspindėjimas Lisabono sutartyje yra vienas tokių institucinių klausimų. Ir kaip sakė panas Veinraitas, čia kalba eina ir apie sustiprintą parlamento priežiūrą, parlamentinę Europolo priežiūrą, kaip numatyta 88 sutarties straipsnėje. Šiame straipsnėje be kita ko kalbama ir apie Europolo atskaitomybę ne tik Europos parlamentui, bet ir nacionaliniams parlamentams ir mes e, keliuose posėdžiuose apie tai esame diskutavę ir pažiūrėsime, kaip būtų galima tą įgyvendinti. Tikriausiai mes siūlysime parlamentiniai priežiūrai skirti daug dėmesio, aišku, šalia tos biudžeto priežiūros, politikos administravimą turėtų stebėti parlamentas, taip pat įgaliojimų vaidmenų atskirimą Mes nerekomenduosime, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų kištis į kasdienį agentūros valdymą. Europolo reglamentos darimas Lisabono sutartimi yra puikia galimybė Europolo žvalgybinis, įvertinti žvalgybinį darbą ir pažiūrėti, ar nėra kokių problemų ir kaip būtų galima padaryti darbą veiksmingesniu kaip ponas Veiratas sakė, čia irgi mūsų pirmiausia minimas dalykas. Norime, kad Europolas galėtų geriau, efektyviau rinkti žvalgybinę informaciją ir galėtų sustiprinti valstybių narių e, parengti, bendradarbiauti su Europolu, siūsti duomenis Europolui. Na ir kažin, ar čia reiktų keisti dėl to teisinės taisyklės, ar čia tiesiog reikia gal pakeisti patį elgesį ir kultūrą valstybių narių policijos tarnybose, nes čia irgi matome labai įvairia pusį paveikslą. Gal tikrai, kažin, ar reiktų čia dabar privalomai versti policijos tarnybas teikti tą informaciją. Tiesiog reikia pakeisti patį elgesį, aiškesnės taisyklės numatyti, kad visi norintys uh, patikėti informaciją Europolui, galėtų tą padaryti ir tokiu būdu prisidėti prie Europolo, Europolo darbo teikiant informaciją. Taip pat reikia racionalizuoti Europolo keitimosi su trečiosiomis šalimis sistemą, tai nėra lengva padaryti ir pagal Lisabono sutartį numatyta, kad Europolas kaip agentūra pati savaime negalės sudaryti sutarčių su trečiosiomis šalimis viskas vyks per įprastinę tartutinių sustarimų procedūrą, tai reiškia, kad dėrybas turi vesti komisija, o po to taryba priima sprendimą ir Europos parlamentas įtvirtina. Taigi, taip pat siūlome numatyti galimybę Europolui keistis informaciją. Tiksliau, patikslinsiu, sako kalbėtas. Uh, Mes mastome apie tai, kad būtų galima numatyti galimybę Europolui keistis informaciją tiesiogiai su privačiomis šalimis. To daryti jis dabar negali, tačiau yra tokių veiklos ryčių, pavyzdžiui, kibernetinių nusikaltimų sritis, kur tai yra labai svarbu. Tačiau, aišku, tai kelia šiokių tokių problemų dėl duomenų apsaugos ir panašiai. Taip pat veiksmingiau būtų galima dirbti lankščiau valdant informaciją. Europolas turi labai aukštus duomenų apsaugos standartus. Taigi mes ieškosime galimybių, kaip būtų galima lankščiai tvarkyti tą informaciją ir gal net patobulinti duomenų apsaugos standartus. Galiausiai, pirmininkė, yra tokių horizontalių klausimų ir komisija norėtų taipogi atsižvelgti juos, teikdama savo pasiūlymą būtent tos taisyklės, kurios yra susijusios su valdysena, valdybos veikla, direktoriaus skirimu ir panašiais dalykais. Na, po ilgų diskusijų su taryba ir parlamentu komisija siekia darnių taisyklių, visose daugiau nei 30 agentūrų ir šiokių tokių pakeitimų mes čia irgi pasiūlysime. Dabar kokie, ką mes mastome apie Europolo reglamento pasiūlymą. Ir trumpai apie kibernetinių nusikaltimų centrą, tai nėra glaudžiai susijęs su pasiūlymu, nėra tiesiogiai susijęs su pasiūlymu, tai, nes čia jau yra naujas Europolo uždavinys, kuris yra ne, nepriklauso nuo tos um, teisinio pagrindo reformos. Informacijos pagrindų komisija kovo mėnesį pasiūlė, kad Europolas, Europolė turėtų įsisteigti ir kibernetinių nusikaltimų centras. Sižvelgiant tai, kokį darbą jau jie yra anksčiau atlikę, uh, Tai dabar vyksta parengiamasis darbas. Dabar dar reikia vertinti biudžetinius poreikius tam centrui. Tai nėra naujas uždavinys patikėtas Europolui, ta prasme, kad kažką naujai numatome Europolo teisinėje bazėje. Tiesiog numatomas naujas uždavinys dėl to, kad yra numatomas papildomas darbas jiems šalia to, ką jie jau daro. Ir aišku, tai yra susijęs su biudžeto klausimais. Kas aktualu, matyt, visoms institucijoms ir valstybėms nariams, kurios visos karpo biudžetus. Tačiau turime atsižvelgti tą naujai įsisteigusi kibernetinių nusikaltimų centrą. Na, o po diskusijų su Europolu esame nusiraminę, matome, kad viskas vyksta sklandžiai pagal planus, kuriuos, e, apie kuriuos komisija paskelbė savo komunikate kovo mėnesį. Ačiū. Dėkoju, ponė Prybė. Dėkoju, kad papasakote apie tai, kaip siūloma Europolo, Europolą įsteigiantį reglamentą suderinti su Lisabono startimi. Uh, Tai yra svarbus ES teisės aktas. Ir pagal Stoholmo programą yra numatyta tą reglamentą suderinti su Lisabono sutartimi. Taip pat norime parodyti, kad einame į priekį. Turint omenyje, kad kova su tartutiniais nusikaltimais. Yra susijusi su aktyvumu ir su tuo, kad reikia naujų teisės priemonių, kad Europolas galėtų bendradarbiauti su įvairiomis agentūromis e, piliečių laisvės ir saugumo srityje. Išklausėme Europolo direktoriaus pristatymo, išklausėme, išklausėme komisijos atstovo pasisakymo dėl reglamento. Dabar išklausysime komiteto narių. Dės Demera. Prašau. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų pastaruosius žodžius, tikrai malonu buvo juos girdėti. Taip pat dėkoju Europolo vadovui už atvykimą į mūsų posėdį. Tikrai labai naudinga ir gerai, kad e, Europolo atstovai kas kartą savo programą pristato parlamente. Taip pat dėkoju ir ponui Prybei iš Europos komisijos, e, kuris pasidalino su mumis nauj... informaciją apie naująjį Europolo reglamentą. Dabar e, jums leidus norėčiau šiek tiek pakomentuoti. Na, aš labiau komentuosiu, negu kad klausimus teiksiu. Taigi štai kokie būtų mano komentarai. Labai vertinu, kad mobilusis biuras vis daugiau paramos sulaukia. Man atrodo, kad tai yra kaip ir tam tikra becėlė, tai yra pagrindiniai dalykai. Tai yra kuo daugiau e, kompetencijos Europolui. Na ir taip pat norėčiau pakomentuoti CCC, naująjį kovos su kibernetiniais virtualiais nusikaltimais biurą. Nereikėtų pamiršti, kad tos naujos užduotis negali būti atliekamos uh, E, nemokamai, nepaisant to, kad komisija tą naujas užduotis siūlo įtraukti, juk e, tam reikia ir biudžeto. Be jokios abejonės veiklos centras Europoje, kovojant su virtualiaisiais nusikaltimais, turi atsirasti, turi veikti ir tam reikalingas e, atitinkamas biudžetas. Rand klausimas taip pat labai įdomus Tai yra praktiškai reglamento atskaitos taškas. Taip pat labai džiaugiuosi, kad štai jau lapkričio mėnesį parlamente bus pateiktas svarstyti šio reglamento projektas. Kaip kad sakė pirmininkas, mūsų komitetas tikrai e, dės visas pastangas tam, kad Europolui būtų suteikti e, veiksmingi teisiniai instrumentai, kaip kad Lisabono sutartis numando, numato. Dabar dėl mobiliųjų biurų be jokios abejonės reikia sudaryti visas sąlygas informacijos keitimuisi bei e, reikia suteikti sąlygas jiems užsitarnauti pasitikėjimą kitų e, subjektų. Na, Robui norėjau dar pasakyti, jūs, Didžiosios Britanijos piliečiai, Britai, uh, E, kartais kalbate labai aiškiai, o kartais visiškai nelabai aiškiai. E, norėčiau kai ko paklausti jūsų, pasitikslinti, nes ne visada viską supratau, klausydamasis jūsų. Dėl analitinių gebėjimų dabar, dėl e, skirtumų panaikinimo tarp informatikos, tarp informacinių sistemų, tarp kompiuterinių sistemų. Jeigu Ar dabar tai yra viena sistema, į kurios veiklą nesikištų kitos agentūros, ar ne? O galbūt čia Europolo viduje dėlėtų šalinti skirtumus. Na, aš supratau, tai čia būtų pirmasis atvejis labiau. Gal galėtumėte, galėtumėte patikslinti. Dar kitas dalykas. Pone Prybė, jūs dabar taipogi kreipiuosi. Jūs Kalbėjote apie priežiūrą, apie priežiūrą, tai, o mes parlamente apie kontrolę, patikrinimus kalbame. Taigi mes galbūt čia skirtingais terminais tiesiog kalbame. E, ponas Prybė sakė skrutinį. Kalbėjo apie skrutinį. Taigi, o, o mes norime tiesiog tikros subalansuotos kontrolės suteiktos parlamentui. Tai yra parlamentas galėtų kontroliuoti EU, e, tai yra Europolą. Tai turėtų būti kontrol, o ne supervision ispaniškai. Ačiū, ponai direktoriui, pirmininkas dabar. Pone Zipel. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau ponui Weinreit ir ponui Prybei padėkoti už jų pristatymus. Dėl susiklošysių aplinkybių trumpi buvo pristatymai, bet e, kai dabar matau, kiek, kokia krūva dokumentų yra susijusių su šio reglamentu, kokia krūva tų dokumentų, tai tikrai nesu įsitikinusi, kad e, visi kolegos turėjo galimybę tai, galimybę tai padaryti. Ponas Wainwright kalbėjo apie galimybę bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis, su suteikta parama. Visą tai be jokios abejonės yra labai gerai aptarti, bet man atrodo, kad e, taip pat prezentacijos metu buvo iškelti kai kurie klausimai, e, kurie parlamentui ypač svarbus. Aš nekalbu apie Europos kovos su virtualiais nusikaltimais centrą. Man atrodo, kad pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ką turėtų ir ką gali nuveikti tokia centralizuota įstaiga. Be to reikėtų pasižiūrėti, ką valstybės narės gali nuveikti pačios, e, nes visko centrinių lygmenių ko gero neįmanoma būtų padaryti. Kompetencijos turėtų būti tinkamai paskirstytos. Na ir dabar dėl duomenų surinkimo. Ponas Wainwright ir ponas Prybė trumpai užsiminė apie tai. Atskira būtų duomenų tvarkymo sistema, o mes šiame komitete jau esame sakę, kad nereikia čia jokių papildomų sistemų, nes taip tik taip piknaudžiavimų sąlygos sudaromos. Mes norime lankstaus duomenų naudojimo, norime, kad būtų apibriešta, kaip ir kokiamis sąlygomis trečiosiam šalims būtų perdodami duomenys. Jūs taip pat sakėte, minėjote tiksliau jautrus tuos vadinamus duomenis, kalbėjote apie keitimąsi duomenimis, tiksliau duomenų teikimą privačioms įmonėms. Aš nelabai įsivaizduoju, koks tikslas būtų tokių duomenų teikimo įmonėms privačioms ir kam to reikia. Na, man taip pat keistai skamba, kai jūs sakote, kad ponios Reding pasiūlymų jūs deratės dėl dokumento domenų apsaugos srityje. Nereikėtų pamiršti, kad šioje srityje yra išleista direktyva, į ją pirmiausia reikėtų atsižvelgti. Kai kurios valstybės narės labai aiškia turi poziciją dėl šio dokumento. Man atrodo, kad jūsų pateikta informacija visiškai neapžvelgiant galimų pasiekmių yra labai ambicinga. Dabar kas dėl jautrių vadinamųjų duomenų si sistemų, yra čia tokių klausimų, kuriuos būtina aptarti mūsų komitete ir apskritai yra tokių klausimų, kuriuos būtina yra mūsų komitete aptarti. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponas Agniu. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritarčiau prieš tai kalbėjusiems. Kontrolės klausimas yra ypatingos svarbos. Pritarčiau taip pat ir skeptiškam požiūrėm iš, iš požiūrį išsakytam dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos. Taip pat pritarčiau, kad Europolas tikrai teigiama linkme vystosi ir tapo puikia priemonė kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat jūs sakėte, kad neprašote, nepagidaujate daugiau kompetencijos sričių, kad geriausias būdas darbui tobulinti būtų skatinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis. Man atrodo, tai yra labai teigiamas požiūris. Tai, kas mane domina ir tai, ką jau užsakė prieš tai kalbėjusiai, tai būtų jūsų finansiniai poreikiai. Jeigu jūs norite ir toliau užtikrinti savo vaidmenį ateityje ir turint galvoje kylančias grėsmės, ko gero, dėrėtų kelti ir didesnio biudžeto klausimą. Na, mes šiame komitete norėtume sužinoti, kokie būtų jūsų poreikiai ir kokios paramos iš mūsų tikitės. Pirmininkas, ačiū dabar ponė Rulmeier. Ačiū, pirmininkė. Aš galbūt pradėsiu nuo štai ko. E, Krimi... Virtualių nusikaltimų direktyvos atveju labai glaudžiai bendradarbiauti teko su Europolu, iš jų gavau labai tikslios, detalios informacijos. Ponas Veinraitas šiandien mažai laiko turėjo pasisakyti ir be jokios abejonės neįmanoma gauti per tokį trumpą laiką e, reikalingos informacijos dvišalių pagrindų E, tikrai daug veiksmingiau galima būtų bendradarbiauti su, pavyzdžiui, kai kuriais parlamentarais. Būtent todėl galbūt ponas, ponas e, Zipel iš pradžio tokį e, nepasitikėjimų paremtą požiūrį išreiškia. Dvišalių pagrindų aš esu gavusi tikrai daug informacijos ir per dešimt minučių neįmanoma čia visiems to pateikti. Dabar dėl prevencijos Tai tikrai, jeigu nusikalstamas reiškinys kyla vienoje šalyje, tam, kad būtų kelias užkirtas kitose šalise, Europolo vaidmuo yra labai svarbus, ypač informacija keičiantis. Norėčiau dabar paklausti pono Veinraito. Ar dėl mano minėtos direktyvos prevencinė sistema gali būti numatyta e, virtualių nusikaltimų srityje. Kartais virtualus nusikalstamumas nėra toks jau smulkus nusikalstamumas, kartais jis yra labai didelio masto. Aš noriu paklausti, ar tokia sistema galima būtų e, įdėkti? Kas dėl centralizavimo, tai ne visada centralizavimas yra blogas dalykas, automatiškai blogas dalykas. Kai valstybės narės tarpusavėje nebendradarbiauja, tai ko gero Europolui tenka tą tarpininkavimo koordinavimo vaidmenį atlikti. Tikrai, ir taip pat, kaip jau kiti kolegos sakė, žodis kontrolė būtų geresnis nei, nei priežiūra. Pone Zipel, norite sureaguoti ar ne? <coughs> Ačiū pirmininkė. Mes e, pagidavome dialogo. Kolegai norėčiau atsakyti, jog mes nežiūrime nepatikliai, tikrai taip nėra. Aš tiesiog nenoriu iš karto labai naivaus požiūrio, labai pernelyg teigiamo e, požiūrio laikytis. Aš nepalankiai žiūriu į a posteriori kontrolę. Man atrodo, kad a priori iš ankstinė kontrolė čia turėtų būti svarbiausia ir a priori reikėtų išsiaiškinti koks teisinis pagrindas būtų taikomas Europolo veiklai. Aš noriu įsitraukti į šią veiklą. Pone Rulmaier, visos institucijos e, visada sako, kad informacija naudojama vien tik tai prevencijai ir kovai su nusikalstamumu. Be jokios abejonės taip ir yra. Bet vokiškai mes dar sakome, kad pasitikėjimas yra gerai, na, o kontrolė yra dar geriau. ir ne visada turima informacija yra įmanoma ir turėtų būti keičiamasi. Būtent todėl reikėtų iš anksto pagalvoti apie duomenų pobūdį, apie tai, kaip dėlėtų keistis tais vadinamaisiais jautriaisiais duomenimis, kaip apsaugoti duomenis jų tvarkymo metu, nes ko gero visi šie veiksmai nėra visada atliekami tinkamai. Dabar dėl naujųjų, naujųjų komunikacijos perdavimo bendradarbiavimo, bendradarbiavimo formų. Gerai, viskas yra gerai dėl to, bet labai dažnai e, bendradarbiavimas nepavyksta dėl to, kad, pavyzdžiui, darbuotojai nepakankamai, nepakankamai apmokyti arba jų pernelyg mažai. Ir e, dėl to kartais bendradarbiavimas e, nevyksta. Ne, ponė Rulmajer, aš nežiūriu nepatikliai tai. Ne, manau, kad dėrėtų iš anksto surinkti visą informaciją apie visas sąlygas prieš priimant sprendimą. Nereikėtų pasimesti tuose duomenyse, kurių e, srauto niekas nekontroliuoja. Pirmininkas, ačiū ponė Zibel. Pone Rulmajer, jūs norite atsakyti ar ne? Taip, norėjau atsakyti. dėl nepasitikėjimo. Gerbiama kolegė Zipel, per pastaruosius mėnesius turėjau nemažai progų bendradarbiauti su Europolu, būtent todėl aš į tai nepasiž... nežiūriu taip neigiamai. Manau, kad ponas Veinraitas taip pat galėtų jūs nuraminti. Man atrodo, kad toks būtų galbūt geriausias sprendimas. Bent jau mano turimų dokumentų duomenimis Europolas tikrai nesiekia atimti e, kompetencijos ryčių iš, iš valstybių narių, e, centralizuojant e, tvarkymą duomenų. Ne, tiesiog kartais bendradarbiavimo vardan taip reikia pasielgti ir tikrai visa tai yra daroma bendradarbiavimo labui. Tikrai niekas nesiekia, nacionalinių institucijų pakeisti vienu centralizuotu Europos centru. Ne, ES reikalingas yra nacionalinis ligmuo tam, kad ji galėtų veikti. Tikrai e, niekas dabar nesirengia perėti vien tik tai prie centralizuoto ligmens. Pirmininkas, ačiū, gal užteks tų diskusijų. Dabar su, išklausę narių pasisakymų suteiksime žodį pirmiausiai Europolo direktoriui, ponui Veinraitui, o po to ponui Prybė. Taigi, ponė Veinraitai, girdėjote ir komentarų, gal daugiau komentarų nei klausimų, taigi prašome sureaguoti. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už naudingas pastabas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbaus proceso pradžia ir jis pradedamas diskusijomis šiame parlamente. Taip pat turėčiau atvirai pasakyti, kad šių metų pabaigoje komisija paskelb savo pasiūlymą ir tada galėsime konkrečiai dirbti. Taip pat norėčiau padėkoti e, už komentarus, ypač iš tų narių, kurie turi patirtie šioje srityje, kovodami su nusikaltimais. Iš tikrųjų, tyriems labai svarbu tinkamu laiku turėti tinkamą informaciją ir dirbti lankščioje aplinkoje, pavyzdžiui, pasitelkiant mūsų mobilės, e, mobilius birus, siekiant, iš, kad būtų aišku, reikėtų pasakyti, kad tai yra organizacija, kuri pasitelkdama savo sistemą stengiasi dirbti veiksmingiau ir stengiasi nustatyti ryšius tarp nusikalstamų organizacijų ir tai padaryti kuo veiksmingiau. Norėčiau grįžti prie ponios Sibel teiginio, kad reikėtų laikytis tokio principo ir taikyti kuo mažiau sistemų. Iš tikrųjų, mes taip ir darome, stengdamiesi dirbti veiksmingiau. Dėl esminio keitimosi ne vienas narys tai paminėjo kai bus patvirtintas naujas reglamentas, tai iš esmės Europolo darbas nepasikeis, nes mūsų tikslas yra teikti paramą valstybėms narėms ir mes patys netapsime kokią nors vykdančiąją agentūrą, mes to neprašome. Ir netgi kalbant apie tai, kai bus įsteigtas naujas kibernetinių nusikaltimų centras, mums e, Europoje vis tiek reikia šiokio tokio autoriteto kad mes galėtume informuoti apie vis didėjančias grėsmės ir norėtume veikti kaip mm, ekspertų centras. Ir kitos agentūros taip pat nacionaliniu lygmeniu turiu bendradarbiauti, tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų su daugeliu nusikaltimų neįmanoma kovoti dirbant vien nacionaliniu lygmeniu reikėtų atspindėti ir mūsų darbo pobūdį, tai yra mūsų galimybės dirbti su duomenimis, siekiant nustatyti tas nusikalstamas grupuotės, kurios veikia ir internete nebaudžiamos ir tarptautiniu mastu, nes kasdien visuomeniai dėl jų yra daroma žala. Mes taip pat renkiama, renkame informaciją iš nacionalinių institucijų, būtent todėl mums reikalingos veiksmingesnės priemonės šiam tikslui. Mes taip pat siekime nustatyti ne tik baudžiamąjį pobūdį, bet teikti paramą ir operatyviniams veiksmams e, valstybėse narėse, tai yra susijęti nusikaltimus įvairiose valstybėse narėse, nes tyriai vienoje valstybėje narėje to neįstengia išvelgti. Tokiu būdu galima veiksmingiau pasitelkti teisėjų saugą, kovojant su tam tikrais nusikaltimais. Kągi tai iš tikrųjų reiškia, mums reikia priemonių, kaip būtų galima rinkti ir saugoti informaciją. Yra daug informacijos duomenų teikėjų ir pirmiausia, tai yra pačios teisėsaugos institucijos. Tačiau pastebime kibernetinių nusikaltimų srityje, kad labai daug duomenų, daug informacijos turi ir privačios įmonės, kalbant apie interneto paslaugų tiekės ir internetos tiekėjus ir interneto saugumą. Taigi mums reikia pripažinti tai, kad nacionalinės institucijos turi bendradarbiauti su privačiu sektoriu ir mums reikia tą patį daryti ES lygmeniu. Dėl jautrių duomenų reikalingi tam tikri saugikliai tuo klausimu ir teisiškai kalbant, tokie duomenys galėtų būti informacija apie privataus piliečio gyvenimą ir seksualinį gyvenimą ir tai padėtų kovojant su e, seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, nes e, tikslas yra labai siauras ir tiks, tikslus. Taigi, kalbant apie jautrius duomenys, kartais mums reikia prieigos prie tokių duomenų. Bet, kaip jau minėjau, mums e, reikalingas reikalinga puikia duomenų apsauga ir mes turime pasinaudoti progą ir padidinti duomenų saugą. Nereikia turėti iliuzijų, tai yra labai svarbu, bet mes, jeigu mes turėsime prieigą prie asmeninių duomenų, tai mes būsime atsakingi už tai, kad tie duomenys būtų saugiai tvarkomi. Uh, E, ponas Hauser klausė apie finansinius dalykus ir Deftimera pakartojo tai e C3. Dėl to gali kilti papildomų iššūkių, todėl mums reikia papildomų iš, e, išteklių. Nuo 2011 metų, kai prasidėjo reorganizacijos procesas, Aš įstengiau surasti papildomų lėšų pačiame Europole ir mes skyrėme tas lėšas šiai sričiai, bet, suprantama, nepakanko, nepakako tų lėšų ir mums reikėtų daugiau lėšų. Uh, Taigi labai svarbu, kad kitais metais biudžeto institucijos apsvarstytų ir šį dalyką. Norėčiau padėkoti ir lybę, ir biudžeto komitetui už paramą šiuo tikslu ir ypač už gerą mūsų veiklos supratimą. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, kaip minėjo ponas Bisenhauder, suprantama, Europolo biudžetas ateityje didės labai nedaug. Tai priklauso ir nuo daugiametės finansinės programos. Ir mes dabar su komisija tuo klausimu deramės ir suprantame, kad laikas išties nepalankus didinti bet kokius asignavimus. Manau, kad atsakiau į daugumą klausimų ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems pasisakysiems už teigiamas pastabas. Ačiū. Dėkoju, ponia Wainwright. Jūs aptarėte visus pasisakymus. Dabar išklausysime pono Prybę, nes manau, kad jis irgi norės pakomentuoti, kaip rengiamas yra komisijos pasiūlymas. Ačiū pirmininkė. Net disk, diskusijų metu norėjau lik ir pasisakyti vokiškai, bet dabar gal pas, pasiliksiu prie anglų kalbos. Mes pažadu tikrai tiksliau kon, elgsime su terminais kontrolė, priežiūra, atskaitomybė ir irgi yra geras žodis. Iš principo tai yra diskusijos prieš mums pateikiant pasiūlymą, kuriant naują reglamentą, kuriant bet kokią priemonę kovoje su terorizmu ir nusikaltimais. Čia svarbiausia yra užtikrinti efektyvumą ir taip pat numatyti tinkamus saugiklius. Keista, jeigu pirmamas tai apie saugiklius, o po to tik tai apie efektyvumą. Žinoma, mes atsižvelgsime į įvairius duomenų apsaugos principus, nes Europolo veikla yra susijusi su duomenų mainais, tai yra normalu. Na, o komisijos pasiūlymas dėl duomenų apsaugos, kurį pateikė šių metų pradžioje, neturėtų būti tiesiogiai taikomas ES institucijoms ar agentūroms. Tačiau akivaizdu, kad komisija jokių būdų neteiks pasiūlymų dėl naujojo Europolo teisinio pagrindo, kas galėtų kenkti tam, ką mes siūlėme dėl duomenų apsaugos paketo. Šio paketo pagrindiniai principai, aišku, yra ir duomenų apsauga. Ir viename, tai taip pačiame pakete kalbama ir apie privatų sektorių. Ir būtent čia kalbame apie tai, ką turime padaryti, kai teikiame naujus teisės aktų pasiūlymus. Čia šiuo atveju irgi turime užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos saugiklį. Ir šiai agentūrai. Tačiau, kaip sakiau, kol kas e, matome, kad Europolo standartai yra labai aukšti. Ir taip pat valstybės narės turėtų būti aktyvesnės, kropščiau teikti informaciją Europolui. Čia yra daugiau susijęs su efektyvumu, o ne su duomenų apsauga. Tos valstybės narės, kurios perduoda daugiau informacijos Europolui, galbūt e, apie jas tai būtų pasakyti ne, bet čia taisyklės turi būti bendros. Taip pat diskusijose dėl duomenų apsaugos ir taip pat dėl efektyvumo. Kalbėsime ir taip apie tai, kaip Europolas galėtų vesti dialogą ir keistis informaciją su privačiuoju sektoriumi. Ir jeigu numatysime kažkokius pasiūlymus, tai aišku, mes tai darysime siekdami užtikrinti saugumą, viešai saugumą, o ne tų privačių įmonių interesų vedami. Uh, Taip pat iš domenų apsaugos pareigūnų ir sistemos gauname įvairių signalų. Ir jeigu Europolas ir jungtinė priežiūros valdyba ir taip pat domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, čia žodis priežiūra, man atrodo, yra tikslesnis, tai čia šioje srityje mes čia susidurėme su labai įvairiomis nuomonėmis duomenų apsaugos srityje. Ir reiks, aišku, savo pasiūlyme į tai atsižvelgti. Dėl EC3 aš norėčiau pasiūlyti jums perskaityti komisijos ar dar kartą susipažinti su komisijos komunikatu, kuris buvo pateiktas kovo mėnesį. Ten surasite daug atsakymų iškeltus klausimus. Uh, Mes neketiname centralizuoti ar monopolizuoti kibernetinių nusikaltimų reikalo Europole. Iš tiesų, tai yra per didelė sritis, kad viską būtų galima centralizuoti ir monopolizuoti ir komunikate apie tai daug kalbama. Tai nėra siūlymas dėl teisės akto, nes, kaip sakė Robas, tai yra vidinio pertvarkymo reikalas. Ir mes turėsime intensyviai dirbti kaip jau sakiau, ir surasti finansų, bandant sutaupyti dabartinėje institucijoje ir galbūt e, numatyti papildomų lėšų, jeigu reiks. Ačiū. Dėkoju, ponė Prybė. Ar yra dar pastabų? Ne. Jeigu nėra, tuomet norime padėkoti visiems, kurie pasisakė. Padėkoti norime Robui Veinraitui. Ačiū, kad atvykote. Matysime jūs gal dažniau. Ir dėkojame ponui Prybei. Jis reguliariai lankosi mūsų posėdžiuose. Ačiū, kad atvykote. Kitas punktas turėtų būti svarstomas 12 valandą, tai yra galų paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas šiam rytui, tai yra ES pagrindinių teisų agentūros daugiametė programa. Pranešė yra ponia Ždanoka, kadangi jos nėra, tai 25 minučių pertrauka yra skelbiama. off we go. So, last half an hour of the morning. Taigi mums liko dar pusvalandis ir dabar pereikim prie 25 darbo tvarkės klausimos. Tai ES pagrindinių teisų agentūros daugiametė programa pranešėja yra mūsų kolegė Ždanoka. Ir bus kalbama apie daugiametę programą ir tai, kad, ši, kad yra renkami duomenys 2013, bus renkami duomenys 2013-2017 metais ir kaip žinote, Dabartinė e, programa baigėsi 2012 metais, taigi suteiksime žodį pranešėjai, o paskui suteiksime žodį tarybos ir komisijos atstovams, jeigu to pageidaus. Mūsų nuo keitimosi nuomonėmis tikslas yra uh, pateikti pakeitimus ir patei, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 25 diena. Taigi pirmiausiai žodis poniai Ždanokai. Prašau. Ačiū pirmininkė. Jau atlikote dalį mano darbo, pristatėte situaciją. Tai iš tikrųjų yra toks atvejis, kai rengiama, kai baigėsi viena daugiametė programa, kuri buvo parengta penkeriems metams, ji baigėsi 2012 metais ir bus e, patvirtinta nauja daugiametė programa. Pateikta daug pasiūlymų tuo klausimu ir aiškinamojoje dalyje. Juos rasite rasite informaciją apie ankstesnę daugiametę programą, kuri dar galioja, dar veikia, bet netrukus jos galiojimas baigsis. Ir yra pasiūlymas dėl agentūros valdymo. Ten yra įvairių punktų, bendradarbiavimas tarp teismų, policijos, 21 pagrindinių teisių hartijos straipsnėje apibrėžiamos teisės, laisvės. Komisija pateikė pasiūlymą, be kitų dalykų yra pateiktas paaiškinimas, kas yra diskriminacija, tai yra nurodoma komisijos pasiūlyme. Taip pat rašoma apie policijos ir teismų bendradarbiavimą, teisės saugos institucijų ir teismų bendradarbiavimą bei kitus klausimus. Deja, pasiūlymai, pasiūlymams taryba ne visiškai pritarė ir nepatvirtino jų. Kai rengėme savo pranešimą, susitikome su tarybos atstovais, su mm, pirmininkavusios Danijos atstovais. Jie atsiprašė, kad jiems nepavyko taryboje pasiekti sutarimo dėl kelių pasiūlymų, ypač dėl bendradarbiavimo teisės saugos ir policijos rytie. Taigi, matote, kad tarybos pasiūlytos teminės rytis yra trumpesnės nei tos, kurias pasiūlė komisija ir valdyba. Ir jas nėra įtraukta nei teismų, nei policijos bendradarbiavimo. Kokiagi būtų parlamento pozicija? Suprantama, kitokiomis aplinkybėmis kreipčiausi į Europos parlamentą ir prašyti atm, sur, surasti geresnį sprendimą. Tačiau dabar esame tokioje situacijoje, kai agentūrai reikia naujų teminių sričių. Ir jeigu nebus naujos daugiametės, metės programos. Jeigu nauja nepradės galioti 2013 metų pradžioje, tai agentūra galės dirbti tik tuo met, jeigu institucijos kreipsis jie su konkrečiais prašymais. O mums visiems tokia situacija nebūtų priimtina. Todėl e, toje aiškinamojoje dalyje nurodžiau daug svarbių dalykų. Tikiuosi, kad ir komisija, ir parlamentas jiems pritars. Deja, kadangi taryboje nebuvo pasiekta susitarimo, nebuvo įtrauktos teismų ir policijos bendradarbiavimo sritys. Mes reiškiame savo susirūpinimą dėl tarybos žinios, nes tai trukdo tinkamai um, apsaugoti ir ginti pagrindinės teisės. Taryboje netgi buvo abejojama apskritai daugiametė programa ir netgi buvo siūloma išbraukti diskriminaciją dėl tautybės ir dėl priklausimo nacionalinėms mažumoms. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Suprantama, mes minime, kad ES yra įsteigta žmogaus teisų pagarbos, taip pat ir mažumų pagarbos pagrindu, tai yra nurodyta ir atitinkame sutarties straipsnėje. Taigi pranešime teigiama, kad Europos parlamentas pritarė naujai daugiametiai programai, bet kol kas mes reiškėme viltį, kad komisija įvertins e, pasiūlymą dar kartą peržiūrės užduotis ir tikimės, kad taryba bus pasirengusi tuo met pritarti tam, kad būtų įtrauktas policijos ir teismų bendradarbiavimas nusikalstamos veiklos srityje. Tiek dėl mūsų aiškinamosios dalies, O dabar norėčiau padėkoti savo šešėliniams pranešėjams, kad dalyvavo mūsų posėdžiuose, posėdžiuose su taryba ir su komisija. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams dalyvavusiems e, diskusijose, taip pat ir savo patarėjams Aleksei Dimitriev ir kitiems, kad padėjo parengti šį dokumentą mūsų diskusijoms. Ačiū. Ačiū, ponė Ždanoka. O dabar suteiksime žodį komisijai arba tarybai, jeigu pageidautų, o jeigu ne, tuomet taigi komisija. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti pranešėjai poniai Štanokai už e, atliktą darbą, už rekomendacijų projektą parengtą. Šiame dokumente yra siūloma, kad e, parlamentas patvirtintų sprendimo projektą, kurį pateikė taryba. Jūs tikriausiai žinote, jog turėjome progos kartu dirbti su gerbiama pranešėja. Komisija tikrai dėjo visas pastangas tam, kad iš tarybos galima būtų išgauti pritarimą dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo įtraukimo. Komisijai savame suprantama yra, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo nebeliko ramščių, yra viena ES teisė ir agentūra turėtų turėti galimybę rinkti informaciją visose srityse, kuriuose apima ES teisynas. Tačiau, nepaisant visų pastangų, nepavyko taryboje vieningo požiūrio pasiekti. Kaip žinia, sprendimas dėl daugiametės programos yra remiamas sutarties 352 straipsnių ir tam reikalingas vieningas vienbalsis pritarimas valstybių narių. Deja, nepavyko jo pasiekti. Komisija labai dėl tai apgailę stauja, beje, neformalioje ministrų taryboje savo pranešimą parengsime dėl to, kad teisminio ir policijos bendradarbiavimo tematinės sritis nebus e, apimtos e, naujosios daugiametės programos. Kaip kad ponia Danoka, Ždanoka tiksliau, sakė, agentūrai būtina numatyti daugiametę programą, kuri įsigaliotų kitų metų sausio pirmąją dieną. Jeigu daugiametės programos nebūtų, ji nebūtų patvirtinta, tai agentūra paprasčiausiai negalėtų įgyvendinti savo darbo programos. Kaip žinia, agentūra nepriklausomai visiškai tvirtina savo darbo programą ir ji yra tvirtinama pagal daugiametę programą. Jeigu daugiametės programos nebeliktų, tai agentūra tiesiog negalėtų įgyvendinti savo darbo programos. Tokiu atveju praktiškai žlugtų agentūros darbas Ir čia su pranešė mes sutinkame, kad e, su tuo, jog nepaisant to, kad tematiniai duomenys čia nėra įtraukti, nepaisant to, daugiametė programa yra būtina, ji turi įsigalioti kitų metų sausio pirmąją dieną. Norėtume padėkoti poniai pranešėjai už tai, kad parlamentui pasiūlėte patvirtinti tarybos e, sprendimą, nepaisant to, kad tai nėra pats geriausias variantas ir nei komisija, nei parlamentas tokios įvykių eigos nesitikėjo ar nepageidavo. Ačiū. Pirmininkas, ačiū komisijai. Koju. Dabar galimybė pasakyti komiteto nariams. Pirmiausia, pasakys ponia Gali, vicepirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš buvau e, šešėlinė pranešėja rengiant šį pranešimą nuo EPP frakcijos. Visiškai pritariu pranešėjai kadangi sprendimas turi būti priimas pagal sutikimo procedūrą, tai parlamentas gali arba pritarti, arba ne. Kadangi daugiametė agentūros programa laikotarpį nuo 13 iki 17 metų greitai prasidės kitais metais, agentūra negali deramai dirbti be mūsų sutikimo. Aš pritariu pranešėjai, kad reiktų pritarti šiam pagrindui, šiai, šiam biudžetui 12 metų pabaigoje. Taip pat apgailestauju, kad taryba neįtraukė policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose. Aš manau, kad tai turi pasikeisti. Ir tos problemos turi būti išspręstos ateityje. Tiek. Ačiū. Pone Gal pasisakė kaip šešėlinė pranešėja, dabar ponė Jaroka. Ačiū. Aš irgi norėčiau sustiprinti ir pritarti ponios Danokos požiūriui. Juolab, kad institutas agentūra tapo labai svarbių veikėjų žmogaus teisės rytyje. Suprantame, kad jau esame pasiekę rezultatų, tačiau manome, kad per ateinančius penkerius metus e, dabartinės, ankstesnės e, finansinės perspektyvos nepakaks, norint deramai atlikti darbą. Ir vien pažvelgus į teminius klausimus, pavyzdžiui, Europos Romų strategija irgi įtraukta į agentūros darbą, ten yra ir ekspertų, įmanomos įvairios energijos. Taip pat e, tik pažvelgus į šį klausimą, nedidelį klausimą, matome, kad jau ir taip agentūra neturi pakankamai pajėgumų. Taigi iš tiesų trūksta finansavimo ir šiame parlamente komisijoje turime primti sprendimą kaip, e, dėl to, kaip valstybės laikosi savo įsipareigojimų šioje srityje. Taigi, manau, kad tai, ką jūs, apie ką jūs kalbate aiškinamajame memorandume dėl Romų integracijos, ši, šis teminis klausimas turi būti permastomas, kaip įgyvendinimas vyksta, kaip stebėsena vyksta, reikia žiūrėti ir yra kitų sričių. Džiaugiuosi, kad yra įtraukiamos naujos rytis ir viliuosi, kad ir toliau dirbsime labai artimai su agentūra ir tas spragas kažkaip užpildysime per profesinius susitarimus. Taigi tikimės geriausių rezultatų agentūrai ir mes tiesiog e, galime pritarti pranešėjai dėl to, ką jis siūlo ir laukiame vėlesnių poslinkių. Ačiū. Dėkoju, ponė Jarokai. Pone Veržet. Merci, euh, monsieur le président. Euh, je n'ai malheureusement pas. Ačiū pirmininkė, labai gaila bet nedalyvavau visose susitikimuose organizuotose e, pranešėjos ir prašyčiau man už tai atleisti. Tačiau nepaisant to, pritarčiau pranešėjos pozicijai bei e, visiems tiems veiksmams, kurie buvo atlikti siekiant paveikti tarybos poziciją. Mes puikiai visi žinome, kiek šioje srityje e, yra svarbu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus. Praėjusią savaitę CŽV atvejs buvo iškeltas į dienos šviesą. E, norėjau tik tai vieną klausimą pranešėjai užduoti. Pranešime yra sakoma, jog pranešėja tikisi, kad iki galutinio parlamento patvirtinimo per tą laikotarpį gali būti, tiksliau tikisi pranešė, kad bus e, pokyčių. Norėjau sužinoti, kągi tie pokyčiai reikštų. Jeigu dabar tokios formos e, pranešimą patvirtintume, tai ko gero netektume teisės, tiksliau galimybės daryti tam tikrą spaudimą komisijai bei tarybai. Tai man čia tokių šiek tiek, tik tai abejonių šiek tiek kyla, nežinau, ką jūs apie tai manote, pirmininkas dabar. Dėkuoju, ponė Vežė, jeigu daugiau norinčių pasakyti nėra, tai gal dabar dar pranešėja ponė Ždanoka apibendrins diskusijas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė ir pritarė man, pritarė ponė Veržė. Jeigu mes atmestumėme siūlymą, tuomet būtų sukuriamas spaudimas tarybai. Deja, visuomet tenka rinktis, kai esi politikoje. ar kompromiso siekti, ar eiti tiesiai prie tikslo, daug aukojant. Šiuo atveju vyko konsultacijos su agentūra ir supratome, kad antrasis variantas nesutikti absoliučiai blokuotų jos darbą. Taigi mūsų siūlymas tęsti dialogą. Pone gal buvo pranešėja, rengiant pranešimą dėl agentūros 2007 metais. Ir dabar kalbam apie naują, naują teisinį pagrindą, jo naujinimą. O po to galėsime grįžti ir prie finansinės perspektyvos. Pone Jarok, ačiū, kad e, paminėjote tai, kad mes apgailestaujam, jog nėra geros formuluotės dėl Romų integracijos klausimo į teminės rytis. Ta formuluotė galėtų būti geresnė, Čia problema yra ir ta, kad mūsų darbas su taryba irgi buvo sudėtingesnis dėl to, kad Liepa pasikeitė pirmininkaujantį šalis. Kipras ne, nebuvo linkęs tinkamai įsitraukti į diskusijas. Ir dabar nėra kam jų vardu pasisakyti. Deja. Taigi mano siūlymas būtų išreikšti sutikimą, išsakant kritiškiausias pastabas. Tikiuosi, kad pasiūlysite pakeitimus, jeigu jūsų netenkins e, mano kritika ar tam tikri pareiškimai mano dokumente. Norėčiau padėkoti ir sekretariatui Libe komiteto, ypatingai Marija Gendolf. Ir tikiuosi, kad balsavimui ir plenariniam posėdžiui pristatysime tinkamą dokumentą. Ačiū. Pone Veržėt. Dar norėjau pasisakyti, bet vis tiek um, paskutinį žodį turi tarti pranešėjai. Gerbiamas pirmininkė, atrodo, kad ponia Ždanoka manęs nesuprato paskutinėje pastraipoje yra daugiau e, strategijos ir e, laiko terminų problema. Ne, aš neprašau atmesti, aš tiesiog norėjau kaip įmanoma labiau nukelti balsavimą, e, tempti laiką, taip sakant, tam, kad galėtume susipažinti išsameu su sprendimu. Ne, aš nekalbu apie tai, kad uh, reikia atmesti pasiūlymą ir kad apskritai sustabdyti, užblokuoti šios agentūros darbą. Ne, aš ne apie tai. Pane Danoka. Greitai baigėsi metai, o mūsų darbo grafikas buvo paskaičiuotas taip, kad būtų viskas padaryti iki metų pabaigos, bet Mes negalime vilkinti šio klausimo. Ir aišku, čia keitėsi ir pirmininkaujanti valstybė Danija, tai tikrai dėjo visas pastangas. Bet rezultatą pavyko tik tokį pasiekti. Netgi traukiant pasiūlymą išimti mažumų teisės, kas yra skandalinga. Kągi, dėkoju poniai Ždanokai. Tiek rytiniam posėdžiui. Baigiame darbą. Tęsime trečią valandą. Bet dar prieš tai norėčiau Jums priminti, kad dėl šio konkretaus klausimo daugiametės finansinės programos pagrindinė teisė agentūrai pagal galiojančias taisyklės mums teks laikytis sutikimo procedūros. Tik procedūriniai pakeitimai šiuo atveju yra priimami. Ir reikia to nepamiršti. Negalime siūlyti pakeitimų pačiam tekstui, turiniui. Tik procedūriniai pakeitimai leidžiami. Tas pats pasakytina ir apie aiškinamąjį memorandumą. Pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 25. 25. Tiek. Susitiksime trečią valandą. Ačiū.